Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Labas rytas, ponios ir ponai, gerbiami kolegos. 9 valandos turėtume pradėti darbą. Ne, ne, ilgai nelaukti. Šiandien, ypač iš ryto, mūsų darbo tvarkė labai plati, turime daug svarbių punktų darbo tvarkėje ir e, Vengrija planuoja pristatyti vidaus politikos ryties prioritetinius tikslus ir taip pat mm, vidaus politiką ir e, socialinės įtraukties pagrindinę programą, ypač Romų integraciją susijusią su Romų integracija. Bet pirmiausia, pradėkime nuo darbo tvarkės. Norėčiau pasakyti, kad šeštasis darbo tvarkės punktas, kuris skirtas es vyriausiojo galiotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai atstovo pranešimui, tai yra ponios Ešton atstovui, šis punktas nukeliamas toliau, taip pat ir septintas darbo tvarkės punktas nukeliamas toliau. Septintas punktas nukeliamas iki rytojaus, tai yra iki 26 dienos. Jei nieks neprieštarauja, tai tvirtiname darbo tvarkę. Ir kaip jau sakiau, džiaugiamės šiandien galėdami pasveikinti Vengrijos ministrą Sandorą Pinterį, kuris yra Vengrijos vidaus reikalų ministras, kuris pristatys E, Vengrijos kaip pirmininkaujančios šalies e, vidaus politikos srities prioritetinius tikslus. Norėčiau priminti, gerbiami kolegos, kad šiandien pas mus lankosi du Vengrijos ministrai. Pirmasis iš jų yra vidaus reikalų ministras Ir kad mes, noriu pasakyti, kad e, kai klausite klausimus, klauskite, pateikite tos klausimus tikslingai. Nes, e, pavyzdžiui, apie socialinę įtraukti ir ypač Romų integraciją kalbės kitas, kiti Vengrijos vyriausybės atstovai, kurie atvyks uh, vėliau, nuo 10 valandos. Taigi, kaip jau minėjau, mūsų posėdėje šiandien lankysis du Vengrijos ministrai. Ir taip pat norėčiau paprašyti, kad labai laikytumėmės kalbėjimo laiko. Vengrijos ministrui suteiksime 10 maksimum 15 minučių, tada koordinatoriai galės pateikti klausimus kiekvienam klausimam. Kiekvienam koordinatoriui bus skirtos dvi minutės, tada ponas Šandoras Pinteris atsakys į tuos klausimus, o tada jau komiteto nariai galės pateikti klausimus. Bus antrasis diskusijų raundas ir po to į tuos klausimus vėl atsakys ministras. Ir planuojame baigti Mm, visas šias diskusijas per valandą, valandą 15 minučių, nes po to atvyks kitas Vengrijos ministras ir taip pat mūsų darbo tvarkė dar yra kitų svarbių klausimų, kuriuos turime išnagrinėti iki pietų. Taigi, gerbiamas ministrė, suteikiu Jums žodį. Dėkui. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiami E, nariai. Džiaugiuosi turėdamas galimybę informuoti jūs apie Vengrijos vidaus politikos ryties prioritetinius tikslus. Ir e, taip pat pabandysiu įvardinti, kaip planuojame bendradarbiauti su Europos parlamentu. Stokholmo programa E, šioje srityje yra labai svarbi ir mes norime, kad jinai būtų tinkamai įdėkta, norime pasiekti visų numatytų prioritetinių tikslų. Pirmasis tikslas būtų kova su organizuotu nusikalstamumu. Ši kova e, buvo svarstoma taryboje 2000 metais. Ir mes dabar suprantame, kad jau nuo to svarstymo praėjo dešimt metų ir reiktų iš naujo aptarti šią tokią svarbę temą. Ir tą sąlygoja keletas priežasčių. Pirmiausia, per praėjusius dešimt metų įvyko svarbių pasikeitimų. Išgyvenome ekonomikos krizę, iš kurios dar pilnai neišėjome, po kurios dar pilnai neatsigavome ir ši krizė paveikė ne tik ekonomiką, E, žmogiškasias vertybės, bet taip pat paveikė ir organizuotą nusikalstamumą. Ir dėl to turime išanalizuoti, kokią įtaką krizė padarė organizuotam nusikalstamumui ir kokį atsaką kiekviena valstybė narė parengė šioje naujoje situacijoje. Taigi, e, kiekviena valstybė narė turėtų bendradarbiauti šioje srityje. Mes remiamės Europolu, Frontexu ir valstybėmis narėmis. Esame parengę klausimyną, kurį pateikėme e, tarybos, taryboje ir kuris buvo taryboje apsvarstytas. Ir per tą posėdį uh, Ponas Lopez Agvilarosa paprašė žodžio ir pasisakė už sklandų bendradarbiavimą tarp tarybos ir parlamento. Pabrėžė, e, iškėlė, kokios galimybės yra glaudžiau bendradarbiauti. Manau, kad mes tinkamai pasirinkome šį prioritetą. nes remiamės savo veikloje Stoholmo programa, taip pat remiamės ir vidaus saugumo strategiją, kurią patvirtino vadovų taryba e, pernai kovo mėnesį ir lapkritį patvirtino, ir lapkritį buvo šią temą paskelbtas komisijos komunikatas. Vienas iš pagrindinių klausimų, yra atlikti esamos situacijos analizę. Norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu yra informacijos mainai, kai mes siekiame kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Ir noriu pasakyti, kad yra rytų Europos iniciatyva, E, jos centras yra Bukareštas ir siekiama tą iniciatyvą išplėsti ir už ES ribų. Ir ši informacija, e, kurią pavyks gauti šiam centrui, e, ši informacija turėtų būti perdota Europolui. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes sekame situaciją Balkanuose, gauname pakankamai anksti visą reikalingą informaciją ir tai mums padeda kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Kitas klausimas yra. E, e, turto e, organizuotų e, nusikaltelių turto e, areštavimas. Norėtume e, E, atkreipti dėmesį, kad labai svarbu pakirsti organizuoto nusikalstamumo ekonominius pamatus. Norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką. E, sukūrėme projekto grupę, į kurią eina valstybių narių, Europolo ir komisijos atstovai. Ir ši projekto grupė parengs vadovą, kuris sieks apibendrinti dabartinę situaciją, kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Mes žinome, kad kiekviena valstybė narė e, kovoja su organizuotu nusikalstamumu, ieško geriausių tokios e, kovos būdų. Ir būtų labai e, gerai keistis gerąją praktiką ir, ir būdais, kaip spręsti problemas. Aš kreipiausi į visų valstybių narių vidaus reikalų ministrus, prašydamas paskirti ekspertą, kuris galėtų prisidėti prie šio vadovo rengimo, kad mes galėtume iš tiesų apibendrinti tą gerąją praktiką ir e, gerasias, gerasias galimybės, gerasias kovos su organizuotu nusikalstamumu e, galimybės. Kitas dalykas būtų rytų partnerystės svarba. Mes norime peržengti ES sienas ir perkelti europinės vertybės, europinį mąstymą už ES ribų. Tikimės, kad mūsų rytų partneriai žiūrės į nelegalią migraciją lygiai taip pat kaip ir Europos Sąjunga ir tuo būdu jau už Europos Sąjungos sienų turėsime tam tikrą filtravimo mechanizmą ir tai palengvins mum šią naštą. Taip pat norėtume kad uh, tos partnerės siektų įgyvendinti ES demokratinius ir teisinius standartus. Kitas labai svarbus dalykas yra Šengeno sutartis ir dviejų šalių prisijungimas prie Šengeno sutarties. Kaip žinote, Bulgarija ir Rumunija tikisi prisijungti. Mes įtraukėme šį punktą į savo darbo tvarkę kaip vieną iš prioritetinių punktų. ir tuo pat metu pabandėme apžvelgti e, ekspertų išvadas. Išvadose teigiama, kad e, tos dvi šalis, Rumunija ir Bulgarija, atitinka keliamus kriterijus. Bet per paskutinėsias diskusijas su ekspertais išaiškėjo, kad Bulgarija netitinka visų reikalavimų E, turiu galvoje sausumos sienų apsaugą, o Rumunija netitinka tam tikrų techninių reikalavimų. Tačiau, kadangi e, pasienyje tarp Rumunijos ir Bulgarijos nėra sienos, tai mes negalime šių šalių nagrinėti atskirai ir lauksime, kol Bulgarija e, įgyvendins visus reikalingus reikalavimus per vidaus e, reikalų ministrų susitikimą e, buvo ir Bulgarijos vidaus reikalų ministras ir pažadėjo, kad iki kovo mėnesio įvykdys visus keliamus reikalavimus ir prašė į tai atsižvelgti. Bet mes žinome, kad jokia valstybė narė negali prisijungti prie Šengeno starties, jei šimtų procentų nesilaiko visų, neįgyvendina visų numatytų reikalavimų. Aš esu gavęs laišką iš Prancūzijos ir Vokietijos vidaus reikalų ministrų, kurie prieštarauja Bulgarijos ir e, Rumunijos įstojimui, prisijungimui prie Šengeno zonos, nes jie galvoja, kad to šalis taip pat neįvykdė ir kitų reikalavimų, e, pavyzdžiui, kovos su korupcija srityje. PNR. Norėčiau akcentuoti keliaivių įrašų duomenų susitarimą tarp ES ir Junktinių valstijų. Darybos dėl tos sutarties vyksta gerų tempų, bet mes mąstame taip pat ir apie Kanadą bei Australiją. Planuojame dėrėtis dėl panašių susitarimų su tomis valstybėmis. Taigi tai taip pat yra mūsų darbo prioritetai. Tai nėra tiesioginės tarybos užduotis, nes komisijai tenka pagrindinio dėrybininko vaidmuo. Tačiau mes turime kreipti dėmesį ir į šias dėrybas ir teikti paramą komisijai. Dar viena svarbi užduotis - užtikrinti, kad Eurodac sistema vėl imtų veikti. O kalbant apie teisėtą migraciją, reikėtų akcentuoti keletą dalykų. Visų pirma, viena, vieno leidimo procedūra. Dėrybos dėl vieno leidimo procedūros e, stipriai pažengė priekin. Taip pat e, svarstome sezoninius darbuotojus, sezoninius leidimus dirbti dėl šių klausimų. Diskusijos taip pat vyksta. Taipogi svarstome mm, darbuotojų komandiravimą tarp įmonių taip vadinamas ICT klausimas. Visi vidaus reikalų ministrai išreiškė vieningą nuomonę, kad reikia to, tokius leidimus taip pat įtvirtinti. Bet žinoma, Vengrija savo pirmininkavimo metu nenori atsisakyti vieningo leidimo procedūros. Mes norime, kad dėrybos dėl jos būtų užbaigtos, dėl to leidimo būtų užbaigtos. Kita svarbi tema Vizų informacijos sistema VIS. Terminas yra birželio mėno. Iki to laiko ta sistema turi išsigalioti, bei SIS 2, Šengeno SIS 2 sistema, ji kuriama jau tikrai ilgą laiką. Pamenu, kad kai, dar kai Vengrija buvo kandidatė, uh, stojimui Europos Sąjungą. Darybos jau vyko. Aš labai tikiuosi, kad netrukus ta sistema bus įdėkta. Taip pat norėčiau paminėti Dunojaus strategiją, nes čia mūsų laukia taip pat nemažai užduočių. Dunojus yra septinta pagal dydį laivybos upė. Norime išvengti narkotikų kontrabandos, taip pat e, mažinti nusikalstamumą ir turime nepamiršti pavojingo atliekų transportavimo. Taigi norėtume užtikrinti didesnį saugumą ir kai to pasieksime, rengiamės stebėti ir pagrindinių teisų bei žmogaus teisų gyvendinimą draugę su parlamentu. Turime siekti pusiausvėros tarp šių įvairių dėmenų. Jeigu mums tai pavyks, laikysime savo pirmininkavimą sėkmingu. Ačiū uždėmesi visiems, esu pasirengęs atsakyti į klausimus. Aš panaudojau 12,5 minutės man skirto laiko, taigi aš dar šiek tiek net sutaupiau jo. Ačiū ministrui už pasisakymą, taip pat už tai, kad laikėsi pasisakymui skirto laiko. Visų pirma, žodį suteiksime koordinatoriams. Kaip jau minėjau, jie neturėtų žimti daugiau nei 10 minučių. APP frakcijos vardu Karlos Koelio, jei neklystu. Taip, dvi minutės, prašau. Obrigado, Sr. Presidente. <clears throat> Queria dar as boas-vindas ao Sr. Ministro e desejar-lhe as maiores felicidades. Ačiū pirmininkė. Noriu palinkėti Jums kuo geriausios kloties pirmininkavimo metu ir Jums jūsų, dirbant Jūsų poste, aš tikiuosi taip pat glaudus bendradarbiavimo tarp mūsų ir Jūsų. Deja, aš negalėsiu būti viso susitikimo metu, aš taip pat turiu dalyvauti žmogaus teisų pakomitečio klausime. Taigi turiu keletą klausimų. Visų pirma, Vengrija ir Rumunija. Galbūt tas klausimas pasirodys retorišku. Jūsų pirmininkavimo metu, ar jūs savo pirmininkavimo metu rengėtės užtikrinti, kad tos abi šalis taptų Schengeno erdvės dalimi? Ir jeigu jūsų atsakymas būtų taip, ar jūs bendradarbiausite su parlamentu, siekdami užtikrinti, kad mes turėtume galimybę susipažinti su visais pranešimais ir dokumentais, kaip ir sakėte savo pasisakymo metu. Norime, kad Rumunija ir Bulgarija būtų integruotos į Šengeno erdvę, bet tik tai su tą sąlygą, kad būtų užtikrintos reikalingos saugumo garantijos. Ir todėl parlamentui reikia susipažinti su kitų valstybių pažangos vertinimo ataskaitomis su visais dokumentais susijusiais su Šengeno erdve. Praeitie mes ne visada gaudavome išsame informaciją iš tarybos, nes taryba yra linkusi riboti mūsų galimybę susipažinti su tais dokumentais. Tai nėra priimtina. Daugybė narių, netgi šešėliniai pranešėjai, net, neturi galimybę susipažinti su tokiais dokumentais. Parlamentas tai vertina neigiamai. Kitas klausimas. Kas jūsų nuomonė atsitiks su Šengenos informacijos sistema jūsų pirmininkavimo metu? Ir trečias mano klausimas agentūra, kuri rūpinsis visų mūsų bankų duomenimis, Eurodac sistema. Uh, ar jūs manote, kad Vengrijos pirmininkavimo metu bus, pavyks užbaigti e, šio klausimo svarstymo pirmąjį etapą? Ačiū, sako ponas Klod Morajas. Jūs aptarėte tiek daug sričių, bet, o aš norėčiau duoti keletą klausimų, du arba tris. Dėl sudėtingesnių jūsų pirmininkavimo akcentų praėjusią savaitę plenarinėme posėdėje mes sėkmingai svarstėme prieglapščio paketo dokumentus ir man čiugu, kad jūs akcentuojate, kad prieglapščio sritis, prieglapščio srities teisės aktai bus svarbi jūsų pirmininkavimo dalis, tai bent jau teikėte praėjusią savaitę paskeltame pranešime. Pareiškime, mano frakcija mano, kad peržiūrėmos procedūros turėtų būti turėtų atrodyti šiek tiek kitaip. Kaip jūs minėjote, mes nedaug laiko lieka 2012, kuomet turi atsirasti e, visapusiška prieglapšio sistema ES. O tarybai ir komisijai labiausiai rūpi išlaidos, kai tuo tarpu mes daug kartų esame pasakę, kad prieglopšio sistema taip pat uh, yra susijusi su, labiausiai susijusi su, su, su pirmaisiais etapais, taip pat su, koky, su galimybė priimti kokybiškus sprendimus pirmaisiais prieglapšio prašymo etapais. Tai buvo akcentuota plenarnėme posėdėje praėjusią savaitę. Taigi, gal galėtumėte pračiau tai komentuoti, taip pat Eurodaką sistemą ir e, Eurodak sistemos. E, Teisės saugos elementą. Kitas klausimas - organizuotas nusikalstamumas ir vidaus saugumo strategija mano kolegos frakcijoje, kur, už kurių vienas atsakingas už tą vidaus saugumo strategiją, apsižiūrė, kad e, tarybos pateiktame pasiūlyme ypač akcentuojama kova nusikasut nukalstamumu, taip pat su kova su kontrabanda, su mafijos veikla. Ponas Koelio minėjo Šengeną, aš nebekartosiu to, taip pat keleivių duomenų įrašų sistemą. Galiausiai Europolas. Norėtumėme, kad čia būtų pasiekta pažanga, bet man tikrai buvo džiugu išgirsti kai kurius jūsų pasisakymo aspektus. Ačiū. Pone Marais dabar Aldė frakcijos atstovė. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju ministrui už tai, kad buvo pristatytas toks ilgas temų sąrašas. Taryba ir parlamentas turės tas temas e, svarstyti nedelsdami. Jūs paminėjote, kad tai yra Vengrijos pirmininkavimo prioritetai iš dalies. Tačiau aš norėčiau detaliau sužinoti, kokia yra pirmininkaujančios Vengrijos pozicija dėl tam tikrų konkrečių sričių. Jūs minėjote, kad reikia kovoti su nelegale imigracija už ES ribų Taip pat trumpai paminėjote, jog reikia dirbti ir su legaliaja migracija. Aš tiesą sakant, e, nelabai suprantu, ar iš tiesų tai yra Vengrijos prioritetas, ar reikia dirbti su šiuo dosie. Eurodak. Mano kolega iš socialdemokratų frakcijos jau klausė, o aš norėčiau tik pakartoti klausimą, kokia yra Vengrijos pozicija dėl teisėsaugos institucijų, teisė institucijų galimybių gauti e, Eurodak duomenis. Ką Jūs apie tai manote? Dėl Šengeno ir dviejų naujų valstybių prisijungimo prie Šengeno zonos, ką tik sakėte, kad gavote du laiškus iš ministrų, kurie pasisako prieš E, valstybių įstojimą į, į Šengeną. Norėčiau sužinoti, kokia yra Vengrijos pozicija to požiūriu dėl tų dviejų laiškų. Dar vienas aspektas susijęs su Šengeno sritimi. Ponas Koelijo apie tai kalbėjo, mūsų nuomonė visiškai negalima sutikti su tuo, kad parlamentui neleidžiama gauti dokumentus, kai mums reikia renkti nuomonę. Tai tik parodo, kaip taryba elgesi su parlamentu. Aš manau, kad mes turėtume būti traktuojami kaip lygiaverčiai partneriai. Ačiū Sargentinį žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Norėčiau iš karto pereiti prie prieglūšio ir migracijos klausimo. Įvyko jau pirmasis Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų neoficialus susitikimas praėjusią savaitę Vengrijoje o tuo pat metu Strasbūro teismas prieėmė nuosprendį dėl Dublino, Dublinė sulaikytų asmenų. Ir taip pat yra priimtas sprendimas dėl prieglopšių siekiančių asmenų gražinimo į Graikiją. Tas gražinimas yra suspenduotas. Mano nuomonė, tai yra labai geras sprendimas. Tačiau dėl to susidaro dar labiau e, sudėtinga situacija ir reikia netidėliojant peržiūrėti Dublino sutartį. Norėčiau sužinoti, ką praėjusią savaitę apie tai sakė ministrai. Jeigu pažvelgtume jūsų planus e, šiam pusmečiui, ir į tarybos posėdžių darbo tvarkę, tai pamatytume, kad yra numatytas dar vienas neformalus e, Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimas birželio mėnesį. Ir kiekvieną kartą, kai iškyla prieglopščio ir migracijos klausimas, yra tik tai vartojamas terminas reikalų padėtis. Ir aš norėčiau sužinoti, kokia iš tiesų yra ta reikalų padėtis ir kokie bus priimti konkretūs sprendimai. Manau, kad visam parlamentui tai rūpi. Mes e, norime, kad e, žmonės negalėtų būti gražinami į Graikiją. Tai privers valstybės narės priimti sprendimą dėl Dublino. Ir ar jūs, kaip ir buvusi pirmininkaujanti šalis, turite direktyvų sąrašą, kurios jūsų nuomonė galėtų būti prastumtos per šį pusmetį? Be to, e, prisimenant tai, ką sakė ponė Weber, Norėčiau paprašyti, kad daugiau papasakotumėte apie rytų partnerystę. Aš cituoju dabar vertimą. Tai yra filtravimo mechanizmas nelegaliai migracijai. Kas yra tas filtravimo mechanizmas? Ačiū. ECR, the... ECR e frakcijos vardu, ar kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Tada pereiname prie GUE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 pasisakymę daugiausia kalbėjote apie nelegalią migraciją. Ir turiu pasakyti, kad aš šiek tiek nusivyliau, kai, e, nepa, kai neišgirdau paminint aukų, nelegaliausios migracijos aukų ar žmonių, kurie nuo to nukenčia. Taryba ir e, sako, kad nori tuos žmonės apsaugoti nuo prekybos žmonėmis. Ir tai turėtų būti daroma Vengrijai pirmininkaujant. Dabar matome, kad nelegali priekyba žmonėmis e, vis labiau įtraukia e, pabėgėlius. Taip pat yra sukurtas planas dėl gyventojų perkelimo į kitas gyvenamasias vietas ir tikimės, kad bus primtas bendras sprendimas tarp mūsų ir tarybos. Pabėgėlių perkelimas į kitas gyvenimo vietas, išskyrus tuos, kuriems kelia grėsmė gyvybei tėvinėje, arba tranzitinėje valstybėje yra labai rimta problema. Europa žino, kad to žmonės yra įmanoma perkelti. O aš norėčiau pabrėžti, kad parlamentas rengė e, sprendimą e, pagal bendrą sprendimų priimimą procedūrą ir e, tą sprendimą patvirtino ir kairieji, ir dešinieji. Mes siekiame palengvinti darbą toms valstybėms, kurios nori suteikti namus pabėgėliams, nori kurdinti juos. Mes atsakymą iš tarybos šio klausimu laukiame jau daugiau negu vienerius metus. Negavome atsakymą Belgijai pirmininkaujant, tai galbūt jis ateis pirmininkaujant Vengrijai. Čiagi kalbame apie planetoje turbūt labiausiai pažeidžiamus žmonės Norėčiau Jums tik priminti, kad Jūsų paties valstybė Vengrija turėtų dėl simbolinių priežasčių pradėti veikti šiuo klausimu. Nes e, Vengrijoje taip pat buvo pabėgėlių ir jungtinių tautų vyriausio pabėgėlio komisariatas būtent dėl jų buvo įkurtas. 1956 metais. Suteikiu žodį nepriklausomiems, ponė Morbai. Köszönöm szépen, újdonság az Európai Unióban, hogy... Labai ačiū. Europos Sąjungoje naujas reiškinys yra tai, kad krizės atveju skirtingų valstybių narių policijos pajėgos gali vykti per sieną, kad padėtų kitoms valstybėms narėms. Mano nuomonė tai yra labai drasus žingsnis, bet taip numatyta ES teisės aktuose. Mano klausimas būtų toks, ar gali atsitikti taip, kad tradicinėje e, demokratinėje valstybėje tokioje kaip Prancūzija ar Junktinė karalystė būtų dislokuoti Vengrijos policininkai, kaip kad buvo pavyzdžiui 2002 metais kai e, e, labai daug protestuotojų buvo išvaikyti, sumušti. Taigi ta pati policija tarnavo socialdemokratų diktatūrai, kuri aštuonerius metus valstybę valdė. Ir tie žmonės netinka tarnauti žmogaus teisėms Europoje? Ar Vengrijos policija e, gali m, padėti kitoms valstybėms, jei ne tai kaip? Ar tie patys policininkai dar tebe dirba Vengrijoje? Kitas klausimas. Norėčiau sužinoti, koks yra santykis tarp tarptautinių žmogaus teisės dokumentų ir Vengrijos e, žmogaus teisų dokumentų. Vengrijoje neseniai buvo priimtas įstatymas, kuriame yra patvirtintas asmens susijusio su terorizmu terminas. Tokie žmonės gali būti sulaikyti, jie gali būti persekiojami be teismo sprendimo. Aš pati, kaip e, Vengrijos atstovė Europoje, Ar aš galėčiau būti persekiojama m, tokiu būdu, ar su manimi galėtų būti taip elgiamas, nes aš esu susijusi su viena teismo byla. Uh, e, taigi, pateikti klausimai, e, koordinatorių klausimai, dabar ministras juos atsakys, o po to leisime komiteto nariams pateikti klausimus. Prašom, ponia ministrė. Dėkui. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už klausimus. Pirmiausia, ponas Koelio. Ir jūsų klausimas buvo toksai, kokia yra Vengrijos poziciją dėl Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimo prie Šengeno sutarties, prie Šengeno zonos. Mes remiame šių dviejų šalių prisijungimą prie Šengeno zonos, tačiau norime, kad tos šalis atitiktų visus techninius reikalavimus keliamus tokiam prisijungimui ir tik po to, kai tuos reikalavimus atitiks, galėtų prisijungti. Taigi mes norime, kad būtų laikomasi numatytų taisyklių. O šiuo atveju visos šalis, kurios nori tapti Šengeno zonos narėmis, turi 100 procentų atitikti visus keliamus techninius reikalavimus. Aišku, kad e, ekspertai dar teigia, kad kapita Andrėjevo regione, kur yra Belgijos ir Turkijos siena, nėra įgyvendinti visi techniniai reikalavimai. Ir tai ne tik ekspertų nuomonė, kiti specialistai taip pat tą teigia. Ta teigia pareigūnai ir Bulgarijos pats vidaus reikalų ministras tam pripažino. Ir noriu pasakyti, kaip jau minėjau, jie pasižadėjo iki kovo vidurio tą problemą išspręsti ir pasižadėjo, kad tada visi techniniai reikalavimai bus įvykdyti. Tada mes atliksime dar vieną analizę, kviesime ekspertus tą padaryti ir tada galėsime nuspręsti, ar jos gali prisijungti prie Šengeno zonos. Kitas klausimas. Europos parlamento. Uh, narių galimybę gauti informaciją m, mm, apie tarybos dokumentus, taip pat ir uh, leisti, turėti galimybę susipažinti su tarybos ir slaptais dokumentais e, galimybė yra tokia, jei esate taryboje, galite su tais dokumentais susipažinti, bet taryba tų dokumentų į parlamentą nesiunčia. Aš Stengsiuos, kad ateityje situacija pagerėtų. Aš norėčiau, kad tokie dokumentai ateityje būtų pateikti parlamentui. Aišku, laikantis saugumo ir konfidencialumo reikalavimų. Taigi, e, tokie dokumentai galėtų būti prieinami e, tam tikriems parlamento e, nariams, būtent tiems, kurie e, dirba su šiais dokumentais. SIS2 sistema, kitas buvo klausimas, skirtas šiai sistemai. Mes manome, kad ši sistema veiks nuo 2013 metų. Taryba e, pritarė e, tam, kad šis klausimas darbo tvarkė nuolat išliktų. Tai yra, kad per kiekvieną e, Mm, specialistų posėdį būtų galima žinoti, kokia pažanga yra daroma. Dabar e, kitas klausimas buvo dėl domenų apsaugos. E, šis klausimas yra irgi susijęs su SIS2. Visi duomenų apsaugos reikalavimai turi būti įvykdyti. E, ir SIS2 negali, negalės veikti, kol nebus įvykdyti visi techniniai ir asmens e, duomenų apsaugos reikalavimai. Kito kelio nėra. Ponas Morės ir jo klausimai buvo paminėtas uh, prieglopščio paketas, prieglopščio dokumentų paketas buvo iškelta kaštų problema, tai problema visiems per praėjusi e, tarybos, e, ministrų tarybos posėdį. Per pietus buvo diskutuojama apie ES ateities biudžetą ir apie dabartinės uh, biudžeto lėšas, buvo kalbama apie tai, kaip uh, galėtume panaudoti biudžeto lėšas uh, prioritetiniams tikslams pasiekti. Eurodak. Kova su organizuotu nusikalstamumu yra vienas iš mūsų pagrindinių prioritetų. Kalbant apie kriminalinius tyrimus, uh, atitinkami specialistai turėtų turėti prieigą prie Eurodax sistemos, bet negalime aukoti mm, privatumo ir žmogaus teisų apsaugos. Bet jeigu gauname informaciją apie organizuotą nusikalstamumą, apie priekybą žmonėmis, e, labai svarbu galėti naudotis, galėti prieiti prie šios informacijos. Priumo e, sprendimo klausimai 10 rūpjūčio įsigalios Priumo konvencija. Ir tai taip pat yra susiję ir su finansiniais dalykais, nes yra daug valstybių narių, kurios uh, turės įgyvendinti šias nuostatas dėl biometrinių duomenų, uh, dėl automobilių registravimo ir, ir uh, įgyvendinti kitus reikalavimus, taip pat ir DNR duomenų bazė. Vengrija yra pasirengus tą padaryti. DNR ir automobilių registravimo sistemos yra parengtos, o kalbant apie pirštų ant spaudų sistemą, dar vyksta užbaigiamieji darbai, taigi mes būsime pasirengę viską padaryti 10 rūpiučio, bet ne visos valstybės narės jau yra e, tinkamai įgyvendinę tuos reikalavimus. Yra tokių, kurios iki 10 rūpiučio spės viską padaryti, bet kai kurios valstybės narės sako, kad dėl nesugebės iki galo e, šių dalykų įgyvendinti ir turėtume pasižiūrėti, kaip galėtume tokiom valstybėm narėm padėti, kad Primo konvencija įsigaliotų. E, kitas klausimas, ponia Weber jį pateikė kokia yra Vengrijos pozicija dėl legalios ir nelegalios migracijos. Nelegali migracija praktiškai tapo organizuoto nusikalstamumo viena iš verslo rušių, nes ta nelegali migracija yra organizuota. Tai yra susiję ir su pono tabarės e, klausimu tie žmonės, ar tie žmonės atvyksta, juk jisai sako, kad juk tie žmonės atvyksta iš šalių, kuriem grėsia pavojus. Galbūt ir taip, bet dar didesnis pavojus jiem grėsia per tokią migracinę kelionę. Pavyzdžiui, Vengrijoje e, yra nuskendę e, pabėgėlių, kai bandė persikelti per upę. tik vienas žmogus tokiu atveju keliantis per tą upę išgyveno. Visi kiti nuskendo. Tie žmonės, kurie e, migruoja, atvyksta dėl, tik dėl ekonominių priežasčių, nebūtinai turi būti priimti į šalį, bet kitiems žmonėms, kurių priežastis rimtesnės, turi būti suteikta pagalba. Organizuotam nusikalstamumui tai yra verslo rušis ir turime būti nepakantus tokiems nusikaltelėms, nes jie išnaudoja žmonės, kurie ir taip visiškai neturi jokių lėšų, turime gaudyti tokius nusikaltelius ir imtis mm, veiksmų. Mes remiame vieno leidimo procedūrą. Tikimės, kad Vengrijai pirmininkaujant pavyks parengti bendrą poziciją šiuo klausimu. Sezoniniai darbuotojai daugelis valstybių narių pritarė šiai idėjai. Mes irgi pritarėme, bet ne taip karštai kaip kitos šalis nes čia kyla klausimas, kiek laiko tęsiasi tas sezonas. Ar tai yra vaisių, arogų skinimas, tai gali būti keletas savaičių. O jei mes kalbame apie statybos darbus, tai tas sezonas gali tęstis vienerius ar dviejus metus. Ir kitas klausimas, koks yra tų darbuotojų, mm, kokios sąlygos jiem turi būti sudaromos ar tokios pat kaip, kitiem, kaip ir kitiems darbuotojams? Ar sezoniniams darbuotojams turėtų būti kokios nors kitokios sąlygos numatytos? Ir dėl to taryboje valstybės narės nesutarė. Maničiau, kad šiuos visus dalykus reiktų nagrinėti uh, atskirai, nes mes e, pritarėme e, tiem bendrovės viduje perkeliamėm asmenim ir su jais susijusiam nuostatom. Taip pat dar kyla vieno leidimo klausimas ir sezoninių darbuotojų klausimas. Ir manau, kad tuos visus klausimus turėtume nagrinėti atskirai, kiekvieną atskirai, išspręsti vieną, pavyzdžiui, pirmiausia apsispręsti dėl vieno leidimo, tada nagrinėti sezoninių darbuotojų klausimą ir taip toliau. Galimybė prieiti prie duomenų e, nusikaltimų tyrėjams. Neturime uždaryti neturime užsimerkti ir turime sudaryti galimybę e, baudžiamųjų nusikaltimų tyriejams pasinaudoti reikiamą informaciją, turėti galimybę prieiti prie duomenų. Ir kai mes kalbame apie teisės saugos organus, jie siekia apsaugoti ES piliečius, mus, mūsų vaikus, padaryti mūsų gyvenimą saugesnį. E, toks yra jų darbas ir turime sudaryti jam galimybę m, mm, dirbti. Tinkamai dirbti. Grįžtant prie Šengeno. Norėčiau dar kartą pabrėžti Vengrijos poziciją. Mes pritarėme Rumunijos ir Bulgarijos įstojimui į Šengeno zoną, bet laukiame, kad šios abidvi šalis įvykdytų visus keliamus techninius reikalavimus. Tokia būtų mūsų pozicija. Pone Sargentinė uždavė klausimą apie Dublino reglamentą. Žinau, ar, aš dar turiu pasisakymui laiko, klausia kalbėtojas. Taigi man ką tik tai su, suteikė dar keletą minučių. Grįžtu prie Dublino susitarimo ir jo galiojimo suspendavimo. Kalbant apie Graikiją, joje yra 4000 neteisėtų migrantų, su kuriais Graikijos valstybė nieko negali padaryti. Ką mes nuveikėme? įdėgėme laikinąją priemonę, mes nusintėme karių, kad jie užtikrintų, kad geriau užtikrintų e, sienų apsaugą ir dėl to 40 procentų sumažėjo neteisėtų migrantų. Strasbūro teismas mums e, parengė gairias mes siekiame gyvendinti visus teismo sprendimus, laikysimės ir mano minėtojo ir rengiamės vėl peržiūrėti situaciją. Rytų partnerystė. E, joje dalyvauja šešios ES narės, e, turinčios, e, esančios paliai ES rytinė siena, taip pat Ukraina, Moldova, Gruzija, Armenija, visos šios valstybės sprendžia, sprendžia tą, patį, tą pačią problemą. Jeigu jos taikytų tą patį požiūrį kovoje su nelegalia migracija, organizuotų nusikalstamumu, jos galėtų pasipriešinti tiems srautams. Jos taip pat turėtų pasitelkti tuos pačius principus vertindamos situaciją ir, valstyb, ir ES valstybės inerse. Tai aš būtent tai turėjau omeny, kai kalbėjau apie filtrų sistemą. Taip, mes taip galėtumėme sustabdyti neteisėtų migrantų srautus ir prisidėti prie tų valstybių, iš kurių jie atvyksta teisės sistemų tobulinimo. Jeigu tos valstybės siektų suderinti, priartinti savo teisės aktus prie ES teisės aktų. Žinau, kad 1956-aisiais jungtinių tautų e, įgaliotinio. Pabėgėlių galiotinio biuras buvo įkurtas, e, jo padalinys veikė ir Vengrijoje ir mes visiškai pritarėme jų rekomendacijomis ir išvadoms. Pabandysiu atsakyti į ponios Mormai klausimą dėl policijos pajėgų iš kitų valstybių. Jūs tikriausiai e, stebėjote, kas, kaip tai atrodo prie Balatono ežero, taip pat kitose vietose, kur yra daug turistų, užsieniečių. Uh, ir pareigūnai iš kitų valstybių narių atvyksta mums pagelbėti. Pas juos irgi yra užsienio turistų. O Vengrijos policininkai, pavyzdžiui, vyksta kartais į Kroatiją ir pagelbsti Vengrijos turistams atostogantiems Kroatijoje. Aš pas esu lankęsis Bavarijoje ir mes sutarėme kad Oktoberfest šventės metu Vengrijos policininkai patruliuos ten. Uh, Taigi nereikia nieko baimintis. Tikrai nėra rizikos, kad policininkai sužeis mm, žmonės kitoje valstybėje. Laiko tarp iki 2010-ųjų e, policijos, tarny, policijos tikslai buvo vienokie dabar. Uh, jie pasikeitė. Tie policijos pareigūnai, kurie, kurie nepritarė naujiems tikslams, pasitraukė iš policijos tarnybos. Dabar manau, kad einame tinkamą kryptimį. Žmogaus teisės ir kova su terorizmu. Čia reiktų siekti pusiausvėros. Valstybės labiausiai nukentėjusios nuo teroristinių išpolių dažnai sutelkia visas pajėgas į kovą su terorizmu ir šiek tiek primiršta žmogaus teisės. Tačiau turime išlikti realistais ir visada siekti pusiausvyros. Kova su terorizmu, su nusikalstamumu ir kita vertus žmogaus teisų apsauga. Svarbus dėmenys. Ačiū. Kitas ministras e, pas mus atina 10 valandą. Tai bus ministras Zoltanas Balogas socialinės įtraukties ministras, kuris kalbės apie Romų integracijos klausimą. Taigi siūlyčiau dabar pradėti antrąjį raundą klausimų. Mano sąraše yra dešimt garbingų parlamento narių, kurie paprašė žodžio. Aš perskaitysiu jų pavardės ir sąrašas yra baigtinis. Taigi. Gur, Diaz de Mera, Hankis, Romero Lopez, Strasa, Interveld and McAvey. So I suggest Round... Taigi siūlyčiau antrajame raunde visiems nekalbėti ilgiau kaip po vieną minutę, kad ministras galėtų baigti savo pasakymą laiku. Labai prašau, mūsų darbo tvarkė šį rytą įtempta, kaip ir visada. Pone Stavaras, dėl posėdžio vedimo tvarkos? Taip, noriu tai e, išsiaiškinti. Galbūt nebuvo išversta mano pasisakymė, ar ministro pasisakymas nebuvo išverstas. E, aš uždaviau štai kokį klausimą jeigu taryba priima, ar taryba priima politinį sprendimą dėl perkeltųjų asmenų. Taip. Aš tikiuosi, kad taip ir bus. Ačiū, kad išlikote nuseklus. Antras vadas, ponas Sobor, vieną minutę. Mm. Ačiū, pirmininkė. Aš pabandysiu užduoti daugiau klausimų, nes pono Busutilo nėra ir jis paprašė užduoti klausimą jo vardu, PP frakcijos vardu. Šengenas. Techniniai kriterijai iškyla problemų su jais, o kaip su politiniais kriterijais? Taigi klausimas ir prašymas yra štai koks. Senkitės nuo pat pradžių įrašyti aiškius kriterijus - korupcija, te, teismų sistemos reforma, bendradarbiavimas, Šengeno sistema. Dabar toliau tiesiu vengriškai, sako kalbėtojas. Saugumas ir žmogaus teisės, pagrindinės teisės. Ar manote, kad pateisinama tokia situacija, kad Frontex agentūra turės prieigą prie asmen, asmenų duomenų, kaip su Europos solidarumu? Ar manote, kad teisinga pasitelkti greitojo reagavimo pajėgas Graikijoje? Ar manote, kad reikia tolesnių veiksmų? O kalbant apie prieglopsčio klausimus. Ar Graikija gali tikėtis kokios nors finansinės paramos? Ačiū pirmininkė. Solidarumas su vakar dienos Domodevo oro uosto teroristinio išpolio aukomis turėtų būti pademonstruotas. Ačiū ministrė, kad pristatėte savo darbą ir linkiu Jums geriausios kloties. Jūs e, sakėte, kad organizuotas nusikalstamumas yra jūsų prioritetas. E, tie nusikaltimai iš tiesų yra priekyba žmonėmis, e, kontrabanda, pedofilija, pinigų plovimas, automobilių plovimas, valiutos klastojimas, priekyba radioaktyvimis medžiagomis, ginklais ir panašiai. Visa tai yra transnacionalinis reiškinys Europolas yra bendrijos priemonė, daugiau nebėra vyriausybinė priemonė. Pirmininkaujant Vengrijai, ar jūs ketinate, nedelsdami, e, priimti naują Europol reglamentą, kuris suteiktų jam naujų įgaliojimų. Tai turėtų būti priimta e, dalyvaujant ir Europos parlamentui pagal Lisabono sutartį. Ar Vengrija pirmininkaudama bandys prastumti E, Europolo pervertinimo peržiūros e, procesą, kad 2012 metais būtų parengtas konkretus rezultatas, naujas Europolo reglamentas, be reikalo netidėliojant. Pone Hakis. Köszönöm. A terrorelhárítás irányát és prioritását. Ačiū, pirmininkė. Dėl kovos su terorizmu ir prioritetų Tam ES yra parengusi strategiją ir veiksmų planą, kurie yra peržiūrimi kiekvienais metais. Pagal šiuos dokumentus išriškėja trys svarbiausi klausimai, kuriuos būtina paminėti ir įtraukti į darbo tvarkę. Tiesą sakant, tie klausimai pasaruoju metu darbo tvarkė ir būdavo. Kokia jūsų pozicija dėl terorizmo finansavimo e, be PNR ir SWIFT problemų? kalbame apie vadinamasias nepelno ar labdaros organizacijas, kurios kartais yra pasitelkiamos teroristiniams veiksmams finansuoti, jos yra tarsi priedanga teroristinėms operacijoms. Antras klausimas. Terorizmas ir organizuoti nusikaltimai. Kaip tai yra susiję? Yra labai daug duomenų rodančių, kad teroristinės grupuotės uh, renka duomenys per organizuotų nusikaltelių kanalus. Nors atrodytų, kad jų veikla turėtų prieštarauti viena kitai, nes vieni siekia pelno, kiti vadovaujasi ideologiniais sumetimais. Tačiau jų bendradarbiavimas, jų sinergija, galima būtų pasakyti, duoda labai apčiuopiam vaisių. Antras klausimas. Kaip ES būtų galima pasinaudoti uh, E, bendradarbiavimą, e, bendradarbiavimu tarp teisėsaugos institucijų kovojant su terorizmu. Romeo. Aš norėčiau sugrįžti prie prieglopščio paketo. Man skirta viena minutė, tačiau manau, kad čia painiojami nelegalūs migrantai ir prieglopščio ieškotojai ir pagalbos siekiantieji asmenys. Absurdiška tai, kad tik vienas procentas e, gauna tarptautinę apsaugą. Strasbūro žmogaus teisų e, atveju buvo priimtas sprendimas, kad kompensaciją sumokėjo Belgija ir Graikija. Tačiau tas aplikantas, tas e, pagalbos prašytojas visai ko kito norėjo iš esmės yra ta, kad dauguma kandidatų prašo tokios pakaitinės paramos. Taigi mums reikia e, bendros sistemos, bet e, panašu, kad jos kol kas nėra. Pona Štraser. Labas rytas ir sveikinu mūsų komitete. Jūs labai plačiai aprašėte mūsų programą, kuri, e, savo programą, kuri labai daug apima ir numatyta labai daug veiksmų prieglopščio srityje. Yra kalbama apie tolesnį PNR sutarties tobulinimą. E, jūsų pozicija apie Šengeną taip pat yra labai svarbi ir mūsų komitete tam klausimui skiriama labai daug dėmesio. Uh, Žinome, kad valstybės narės taip pat yra suinteresuotos, kad būtų išgirsta išsakytoji kritika. Mes siekiame geresnio bendradarbiavimo tarp tarybos ir parlamento. Tai yra naudinga ir atneša labai daug kompetencijos. Austrija e, kalba, kad reikia sukurti geresnę strategiją donorų klausimu. E, kas gali būti padaryta šio požiūriu, ar galvojame sukurti vadinamąjį ketvirtąjį ramstį. Intveld. Uh, Ačiū pirmininkė. Labai trumpai trys klausimai. Pirmiausia, taryba priėmė mandatą, kuris leistų bendradarbiauti su Junktinėmis Amerikos valstybėmis dėl e, transatlantinės duomenų apsaugos sutarties. Tačiau kol kas nepaskirtas dėrybininkas. Ar Vengrija pirmininkaudama tarybai E, nusiūs savo atstovų Junktinės Amerikos valstijas, kad tas procesas pagreitėtų. Antras klausimas e, galimybė naudotis Eurodag duomenimis dėl teisės saugos e, tikslų. Jūs labai aiškiai susijote prieglopšio politiką ir organizuotą nusikaltustamumą. Ir jūs tai padarėte vienu sakiniu. Gal galėtumėte pasakyti, kodėl jūs tokį išvadą padarėte? Ir paskutinis klausimas. Man nėra visiškai aišku, kokiai ministerijai, kur tai priklauso. Todėl aš klausimą pateiksiu Jums. Vasario 9 dieną pirmininkaujantį Vengriją organizuoja konferenciją dėl šeimos ir gimstamumo lygio, jeigu aš teisingai suprantu. Norėčiau suprasti, kaip jūsų valstybės narės, e, kaip valstybės narės, kurios visuomet reikalauja subsidiarumo principo taikymo, e, suteikia ES galimybę spręsti dėl e, šeimos politikos ir gimstamumo. E, jeigu jūs turit kokiu būkštavimu apie tai, ar jūs galite garantuoti, kad ten bus kalbama apie visų rūšių šeimas? <clears throat> Thank you, Chair. Pone Makovei. Ačiū pirmininkė. Mano klausimas yra susijęs su ankstesniais klausimais dėl organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo ir kovos su jais. Taip pat e, jis susijęs su korupcija, nes uh, organizuotas nusikalstamumas ir terorizmas e, dažniausiai yra susijęs su korupcija. Europos komisija baiginėja komunikatą dėl ES kovos su korupcija politikos. Mano klausimas būtų toks. Ar jūs paremsite Europos komisijos darbą, e, sukuriant ES kovos su korupcija politiką? Ar ketinate stiprinti tą politiką ir galbūt pagreitinti e, komunikato rengimo procesą. Ačiū, ministrų žodis, prašom. Köszönöm szépen. Igyekszem röviden válaszolni a kérdésekre. Dėkoju, pabandysiu atsakyti trumpai. Pirmasis klausimas susijęs su prisijungimo prie Šengeno zonos. Pono Šogor jį pateikė. Aišku, kad mes už Šengeno už Vengrijos ir už Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimą prie Šengeno zonos. Tas laiškas, kurį mums atsiuntė Prancūzijos ir Vokietijos ministrai, mm, neaišku, kokį dar, kokią įtaką šis laiškas turės bet reikia, kad visos valstybės narės remtų uh, Bulgarijos ir Rumunijos stojimą. Uh, situacija Graikijoje ir pabėgėliai. Jau minėjau, kad Vengrija padėjo Graikijai ir pavyko sumažinti 40 procentų nelegalių migrantų patekimą per Graikijos sieną. Tas buvo padaryta uh, E, per vieną mėnesį. Aišku, kad tas sprendimas nėra ilgalaikis, reikia ilgalaikio sprendimo. O kalbant apie finansinį solidarumą, mes dar mm, deramės e, dėl finansinių dalykų, bet pinigus visuomet yra sunku skirstyti. Kol kas dar nežinau, kada taryba svarstis įmanomus sprendimus. Vakar Maskvos Domodėdovo oro uoste vyko teroro išpolis. Virš 30 žmonių buvo užmušta, virš 130 sužeista. Norėčiau pareikšti m, mm, savo užuojautą tarp sužeistų ir žuvusių yra ir ES piliečių tikimės, kad vėliau sugebėsime duoti atsaką išpolio organizatoriams. Aš pasisakau už visus veiksmus, kurie skirti saugumo didinimui. Ir šią linkmę labai svarbus yra uh, E, Europolo darbas. Pone Hankiš klausė dėl veiksmų plano. Yra finansavimo problemų įgyvendinant kovos su terorizmu strategiją. E, TVR teisingumo ir vidaus reikalų ministrų neformaliame posėdėje netaip seniai svarstėme iš esmės šį klausimą. Mažiau nei vienas procentas ES biudžeto yra išleidžiama kovai su terorizmu. Turime nepamiršti, kokie svarbus yra saugumo klausimai ir klausti užduoti, užduoti savo klausimą, ar iš tiesų tam skiriame pakankamai lėšų. Terorizmas ir organizuotas nusikalstamumas. Terorizmas turi ir ideologinį pagrindą. Kad jie galėtų vykdyti teroro išpolius, teroristam reikia finansinių išteklių. Ir tuos finansinius išteklius jie E, susirenka augindami ir pardavinėdami narkotikus. Už tuos pinigus jie renka, jie perka tik e, ginklus. Ir čia e, terorizmas jau pradeda sieti su organizuotu nusikalstamumu. Tai yra atsiranda ryšys tarp šių dviejų nusikaltimo rūšių. Nes būtent organizuotas nusikalstamumas padeda surinkti lėšas, e, kurios po to skiriamos teroro išpoliam. Mes esame sukūrę kovos su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumų centrą ir tikimės, kad tokie centrai atsiras visoje Europos Sąjungoje. Pone Romero klausė apie prieglopščio nelegalią imigraciją, sakė, kad šie du klausimai mm, yra, tu, yra atskiri, bet jie nėra visiškai atskiri, nes jei koks nors žmogus kaip nelegalus migrantas jau kelis kart yra atvykęs į šalį, tai pavyzdžiui per kokį penktąjį savo atvykimą jisai gali kreiptis m, mm, prašydamas gauti prieglo e, pabėgėlio statusą. Yra prieglopščio prašytojai, e, kuriem iš tiesų jų kilmės šalyje grėsia pavojus Bet yra ir kiti e, nelegalūs migrantai, kurie tiesiog pasinaudoja prieglopščio e, suteikimo sistemą siekdami savo naudos. Bet e, šiuos klausimus dar planuojame svarstyti ir vengriai pirmininkaujant sieksime, kad būtų primta bendra pozicija. Papildoma apsauga. Mm, ir kvalifikacijos E, klausimai, e, Dublino sutartis, Eurodak, visi šie dalykai bus svarstomi ir mes tikimės, e, kad jų svarstymas bus užbaigtas Vengrijai pirmininkaujant. Dar buvo klausima vėl apie Šengeno prisijungimą prie, zon, prie Šengeno zonos. Dar kartą pabrėžiu, kad Bulgarija ir Rumunija turi įvykdyti visus techninius reikalavimus, tik tada galės prisijungti prie šios zonos. Apie parlamento ir tarybos bendradarbiavimą. Be parlamento sprendimo, be parlamento pritarimo Europos e, Sąjunga jokių klausimų negali imtis veiksmų. Mes sukūrėme valstybės sekretoriaus pareigas ir kartu su Serbija ir kitomis Balkanų šalimis norėtume sukurti agentūrą, kurios darbos rytis apimtų e, Balkanų, e, pietų e, Dunojaus regiono saugumo klausimus. Dabar dėl dėrybų su JAV, dėl, trans, dėl keitimosi transatlantinių skrydžių keleivių duomenimis PNR. Yra numatytas dėrybų mandatas ir aš manau, kad šis procesas naudingas visoms ES valstybėms narėms. Bet kitas klausimas yra PNR duomenys pačioje Europos Sąjungoje. Jei mes susitarsime, E, dėl šių dalykų su JAF, Australija ar Kanada, bet neapsispręsime dėl to, kaip turėtume elgtis ES viduje, tai gausis, kad skristi į Ameriką ar Kanadą bus saugiau negu skraidyti ES viduje. Turėtume apsispręsti ir dėl to. Dabar dėl galimybės teisės saugos institucijoms prieiti prie informacijos. Taip, labai svarbu, kad tokia galimybė būtų. Taip, ponia Makovei, <clears throat> tai iš ties labai svarbus klausimas. Vengrijoje e, buvo priimtas įstatymas, kurio tikslas akcentuoti, kaip svarbu sukurti ir užtikrinti e, saugumo sistemos veikimą. Mes taip pat norime užtikrinti, kad teisės saugos pareigūnų elgesys viešajame, viešoje erdvėje būtų korektiškas. Šei, politika šeimų atžvilgių. Žinoma, reikia ieškoti sprendimų, kalbant apie šeimas. Tikiuosi, kad atsakiau į visus klausimus ir tikiuosi, kad jūs mano atsakymai tenkina. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad bendradarbiavimas su taryba ir parlamentu, tar, tarp tarybos ir parlamento yra mūsų svarbiausias tikslas. Ačiū. Manome, kad socialinės įtraukties ministras jau yra čia ir draugė su savo komanda jau laukia. Ir norėčiau padėkoti visiems už tai, kad laikės sakymams numatyto laiko, taip pat prisidėti prie kitų raginimų pasmerkti teroristų išpolį įvykusi vakar e, Maskvos Domodedovo oro uoste. To išpolio metu žuvo 35 žmonės, buvo sužita nemažai. Dar ir manau, kad mes turime imtis priemonių kovojant su terorizmu bei siekti apsaugoti žmonės. Dėkuoju ministrui ponui Pinteriui už jo pasisakymą, reikime jam visokio pasiekmės. Ir tikimės tolesnio bendradarbiavimo Vengrijos pirmininkavimo metu. Draugės, taigi tikimės dirbti su taryba ir komisija ir sėkmingai pasiekti tų tikslų, kurie buvo išvardinti. Ačiū ministrė. Dear colleagues, if you please be... Kolegos, prašau visų susėsti. Kaip jau minėjau, mūsų darbo atvarkė šio ryto yra tikrai tempta. Ir man Tikrai malonu pasveikinti mūsų komitete Vengrijos socialinės įtraukties ministrą, e, esantį čia kaip e, Vengrijos tarybos pirmininkės atstovą. Jis pristatys e, Vengrijos prioritetus socialinės įtraukties srityje ir ypač kalbės apie Romų integracijos klausimus. Taigi, po, ponė Zoltanai, džiugu čia matyti, Siūlau dirbti kaip ir anksčiau. Po pasisakymo, po ministro pasisakymo koordinatoriai užduos klausimus, paskui išklausysime ministro komentarų ir po to įvyks kitas raundas, kuriame gali dalyvauti visi nariai. Tikiuosi, kad neužtruksime ilgiau nei valandą, valandą dešimt minučių, nes kitaip mums nepavyks e, aptarti visų darbo tarkė numatytų klausimų. Ministrė, prašau. Elnök úr, köszönöm szépen. Európai Parlament. Ačiū pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai. Šiandien kalbame apie prioritetus toje srityje, kurioje nėra išorinio spaudimo imtis šių klausimų vertinant tai besikeičiančių tarybos pirmininkių prioriteto kontekste. Mes šį klausimą akcentuojame savo iniciatyvą. O taip darome todėl, kad jau daugelį dešimtmečių ekspertai bando išspręsti, įsigilinti į Romų e, klausimą Europoje ir tuo pačiu metu Europa neskyrė šiam klausimui pakankamos svarbos savo politinėje darbo tvarkė. Todėl mes per savo pirmininkavimo pusmetį norime pasiekti pažangos šioje srityje. Mūsų tikslas yra sukurti Europos pagrindų strategiją e, dėl Romų įtraukties. Mes norėtumėme, kad visos valstybės narės parengtų nacionalinės strategijas arba bent jau imtųsi jų rengimo. Ministerija, kurią atstovauja, yra valstybės valdymo ministerija. Ir aš esu atsakingas už socialinę įtraukti. Mes taip pat svarstome kovos su skurdu, ypač kovos su vaikų skurdu platforma. Ir taip pat norime, kad būtų parengta Europos strategija šiais klausimais. Daugelis iš jūsų puikiai žinote šios klausimus ir tikriausiai jau ilgą laiką dirbate šiuose sritise. Jūs tikriausiai suvokiate, kad kaip sunku yra pasakyti kažką naujo, šiais klausimais. Nežiūrint į tai, labai svarbu, kad šie klausimai išliktų mūsų politinėje darbo atvarkėje ir kad jie neišnyktų. Vengrija bando formuluoti pozityvų požiūrį į šią sritį ir Dažnai visuomenės požiūris į Romus, į Romų klausimus yra negatyvus. Todėl mes manome, kad reikia imtis konkrečių žingsnių ir bandyti šį klausimą spręsti labai konkrečiai. Tai yra įtikinti Europos piliečių daugumą, kad tai yra visiems aktualus klausimas ir kad visi turi jo imtis. Tai yra viena to klausimo pusė. Ir yra ir kitų susijusių aspektų. Pavyzdžiui, kaip ši mažuma gyvena ir kaip ją įtraukti, sprendžiant jos klausimus, kaip jai padėti išspręsti jai aktualius klausimus. Žinoma, aiškių sprendimų nėra. Galima tikėtis kažkokios pažangos, bet nėra, niekada nėra, neparengsime baigtinio sprendimo, tai būtų pernelik optimistiška. Romų bendruomenė turi dalyvauti šiuose pastangose, ji taip pat turi dalyvauti rengiant strateg... mano minėtą strategiją. Vienas svarbiausių klausimų, kaip į... užtikrinti, kad jie taptų aktyvus ir dalyvautų. Jie turi tapti aktyvus ne tik, pavyzdžiui, sprendžiant nedarbo klausimus, taip pat nepakankamo. E išsilavinimo, kvalifikacijos įgyjimo klausimus. Jie patys turi imtis iniciatyvos ir kažką bandyti nuveikti savo labui. Taigi mes norime juos įtraukti kaip aktyvius dalyvius į visus mano minėtus procesus. Pradžioje mes manėme, jog tai yra svarbus Europos ateities strategijos dalykas. Kalbu apie Romus. Jų yra apie 10 milijonų. Žinoma, nuomonės skiriasi dėl tikslių skaičių, tačiau tų, dauguma iš tų 10 milijonų dabar neturi darbo, taip pat neturi įgūdžių, pakankamų įgūdžių, kad galėtų prisijungti prie dirbančių atskirtis, skurdas, būtent su tokiamis problemomis jie susiduria daugelį Europos valstybių. Ir jei mums pavyktų tą masę žmonių integruoti į Europos, visuomen, į Europos visuomenę. Tai būtų tikrai didelis pasiekimas, bet tai būtų naudinga, mums naudinga ekonomiškai. Pastaruosius du dešimtmečius ES vyriausybės bei nevyriausybinės organizacijos yra e, parengusios nemažai iniciatyvų, ne, nemažai lėšų skirta Romų integracijai, tačiau Romų padėtis nepasikeitė, ji net pablogėjo. Kalbu apie darbo sąlygas, taip pat gyvenimo kokybę. Ir šį klausimą reikia spręsti atvirai. ES yra patvirtinusi, kad ekonominės ir socialinės srities informacija yra svarbiausia užduotis valstybėms narėms. Taigi tai yra valstybių narių užduotis, tačiau ES institucijos taip pat vaidina svarbu vaidmenį. Daugelis apklausų e, yra konstatavę, kad Romų integracijas yra svarbus ne tik socialinis uždavinys, bet taip pat ir ekonominis uždavinys. Būtent todėl Romų įtrauktis yra svarbus dalykas, svarbi žodis ES mastu. Pasaulio bankas yra paskelbęs apžvalgą, kurioje konstatuojama, kad jeigu mm, Romų bendruomenės narių užimtumas, užimtumo lygis pasiektų vidurkį, tuomet BVP išauktų nuo 4 iki 6 procentų. Taigi mes kalbame apie ekonominės ir socialinės svarbos jėgą reikia spręsti ir kitus klausimus - švietimo, e, būsto, kovos su diskriminacija ir sveikatos apsaugos. Jų visų reikia imtis kompleksiškai ir daryti ir pastangų imtis lygiai grečiai visose sritise. Vengrija savo pirmininkavimo metu tikisi pasiekti uh, e, integracijų, pažangos integruojant Romų bendruomenę. Jūs tikriausiai jau visą tai žinote. Bet aš tikrai didžiuojasi tuo, kad Vengrijos atstovė Europos parlamente Romų tautybės narė inicijavo Romų strategijos rengimą ir 2011-aisis e, tai strategijai, tam dokumentui bus pritarta. Tai mums yra tikrai svarbu. Tai bus paspirtis tarybai ir komisijai jų darbe. Pagal komisijos darbų tvarkaraštį 2011 balandžio 6 Europos pagrindų strategija Romų integracijos srityje turėtų būti paskelbta ir tuomet tarybos išvados bus patvirtintos remiantis Europos komisijos pasiūlymais. Toks yra mūsų tikslas iki mūsų pirmininkavimo pabaigos patvirtinti šias išvadas. Europos parlamentas e, taip pat svarstys šio dokumento projektą ir mes rengiamės visapučiškai atsižvelgti, įsiklausyti į parlamente vykstančias diskusijas. Praėjusiu metu rugsėjo mėnesį buvo įkurta darbo grupė, kuriai buvo pavesta parengti, išnagrinėti klausim, parengti klausimyną ir tas klausimynas buvo išsintinėtas visoms valstybėms narėms. Taryba, kuri imsis šių, kuris varsys šios klausimus, bus EPSCO taryba. Tačiau rengiamės įtraukti ir kitų konfiguracijų ministrų tarybas, pavyzdžiui, švietimo ministrų, kultūros reikalų ministrų, teisingumo ir vidaus reikalų ministrų tarybas į šį darbą ir paskui bendrųjų reikalų taryba, šį klausimą svarstys bendrųjų reikalų taryba ir ten bus rengiamos tarybos išvados. Tikiuosi, kad ji jam, joms pritars Europos vadovų taryba, kuri vyks birželio mėnesį. Norėtumėm, kad šioms išvadoms, kad, kad e, mano minėta Europos vadovų taryba pritartų šioms išvadoms. Svarbiausių tokių išvadų aspektai yra šie. Mes manome, kad yra būtina suformuluoti įsipareigojimus ES mastu bei valstybių narių mastu. Turime išsiaiškinti, kur, kuriuose sritise reikia įsikišimo, taip pat e, reikia pasitekti kriterijus ir tikslius. Reikia labai konkrečių veiksmų ir tikslinių grup, reikia pasirinkti tikslinę, tikslinės grupės, atsižvelgti į socialinius aspektus ir teritorinį aspektą. Būtent todėl mes palaikome Europos uh, parlamento narės Jarokos siūlymą Taip pat reikia parengti krizių žemėlapyje, kuriame būtų nurodytos e, prašiausios, būklė, prašiausios būklės bendruomenės, taip pat teritorijos. Reikėtų parengti atitinkamus planus ir tų teritorijų stebėsenos planus ir užtikrinti jų įgyvendinimą. Svarbu Romų integracijos klausimas sieti su uh, E, politiką visose kitose sritise ir kai ta strategija jau bus pradėta vykdyti, ji turi būti aiškiai susita su ES 2020 strategija. Mes numatome e, labai konkrečių e, sprendimų priimti Romų strategijoje pagal Europą 2020 strategiją. Todėl valstybės narės turi apibriežti rodiklius ir kiekybinius santykius, e, tikslus savo nacionalinėse programuose, kad būtų skatinamas užimtumas ir mažinama Romų atskirtis. Tam, kad pasiektume gerų rezultatų, turime nuolat stebėti, kaip įgyvendinami dokumentai, kuriuose apibrėžiami šie veiksmai Ir jeigu mes savo veiksmus koordinuosime su kitais strateginiais dokumentais, nacionaliniu, regionu ir vietos lygiu, tai tada mūsų darbai duos rezultatų. ES fondai yra tik priemonė įgyvendinti tas politikas. Tam, kad būtų geriau panaudojami ES ir nacionaliniai fondai norėtume sukurti bendradarbiavimą tarp įvairiausių struktūrinių fondų, pavyzdžiui, Europos socialinio fondo, regionų plėtros fondo ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros fondo. Mes norėtume, kad tie fondai būtų koordinuojami ir būtų sukurta daugiau sinergijų. Labai svarbu sukurti ilgalaikės, daugiametes, subalansuotas programas žmonės dirbantis šioje srityje praktiškai puikiai žino, kad paprastai kyla panika, kai e, priartėja tam tikrų e, programų finansavimo galas. Mes norim sukurti tokią aiškesnę monitoringo programą ir daugiau dėmesio norime skirti socialinių neligumų bei gilaus didelio skurdo problemams. Kad šios pastangos būtų veiksmingos, reikia įvertinti galimybę sukurti fondų panaudojimo sąlygas. Reikia įvertinti atskirus e, poreikius, e, paraiškas teikiamas viešuosiuose konkursuose ir pažiūrėti, kiek naudingi jie yra labiausiai pažeidžiamoms visuomenėms grupėms. Žinoma, aš atsakysiu jūsų konkretesnius klausimus dėl šių programų. Tačiau apibendrinamas galiu pasakyti, kad visos trys temos - skurdas, vaikų skurdas ir Romų įtrauktis - yra aktualūs mums. Ir čia mes norėtume įvertinti kiek patikima yra mūsų politika. Prieš 20 metų, kai Vengrijoje baigėsi diktatūra, mes norėjome sukurti socialinio saugumo sistemą. Tačiau labai daug kas dabar mano, kad diktatūroje gyveno geriau negu dabar demokratinėmis sąlygomis turiu galvoje jų socialinę gerovę. Taigi šis darbas yra mums labai didelis uždavinys. Mes turime pagerinti demokratijos stiprėje pusėje kad milijonai žmonių, kurie negali dabar naudotis demokratijos pranašumais ir e, bendradarbiavimo ES galėtų tai pajausti. Tai yra tam tikras psichologinis klausimas, ypač e, kai galvojame apie Romų integravimą ir kovą su skurdu. Ačiū ministrė, ačiū už pristatymą. ir noriu padėkoti visiems koordinatoriams už tai, kad jie kalbės neilgiau kaip po dvi minutės. Pirmiausia, EPP ponas Sogor. Ačiū. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti Vengriją išskirtinai dėl to, kad šis klausimas buvo išskirtas ir įtrauktas į darbo tvarkę. Mes džiaugiamės tuo, kad čia yra kalbama apie socialinę įtraukti. Europoje yra 22 milijonai Romų. Ir 70 milijonų žmonių gyvena žemiaus skurdo ribos. Mes matome, kad daug kur Romai gėdijasi savo kilmės ir gyventojų surašymo metu neretai jie neprisipažįsta, kad jie yra Romai, neprisipažįsta savo tikrosios tautybės. Ir įvairiausiose nacionalinėse strategijose į jų problemas tada nėra atsižvelgiama. Mano nuomonė, e, viešieji konkursai e, turėtų būti kitaip skelbiami, formuluotė turėtų būti kitokia, kad mes galėtume geriau padėti tiems žmonėms. Kitas su teisingumu susijęs klausimas. Romų holokaustą labai daugelio valstybių narių atstovai neigia. Aš nenoriu įvardinti čia valstybių narių, bet aš galiu paminėti tik savo valstybę Rumuniją. Tiergo Mureš įvykus konfliktui buvo sužeistų, net žuvusių Bet e, kas buvo po to? Ką policija įkalino? Tik romus ar žmonės priklausančius mažumoms? Nieko kito. Tai įvyko romų holokausto e, paminėjime. Turiu galvoje antro pasaulinio karo romų holokaustą. Šie klausimai nėra deramai traktuojami, negalima jų slėpti, būtina juos išspręsti. Aš noriu palinkėti geriausios kloties apie pievardu. Ačiū socialdemokratų vardu ponė Botskurt. Um, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Ir dėkoju e, ministrui už pristatymą. Taip, siekiai yra labai dideli. Ir pirmininkavimo pabaigoje, aš manau, mes galėsime pasiekti kažką konkretaus. Mano ir mūsų klausimas jums būtų toks Kaip galime garantuoti, kad ES strategija iš tiesų funkcionuos ir nebus tik tai gražios rekomendacijos valstybėms narėms. Iki šiol tai ne, neveikia realiai. Mes kalbame apie strategiją, kaip ją galime toliau gerinti ir kokiu konkrečiu veiksmu galime imtis. E, mes e, kalbame apie tai, kad labai daug keliama iniciatyvų, pinigų daugiau yra skiriama, tačiau padėtis E, vengrų romams tik blogėja. E, ką Vengrija galvoja daryti šiuo požiūriu, kas daugiau numatoma veikti? Kaip jūs galvojate įtraukti romus į rengiamą strategiją? kaip bus elgiama, e, kokiu veiksmu bus imasi toliau. Ir paskutinis klausimas dėl Romų. Jūs kalbėjote apie tam tikrą krizių žemėlapį, kurį rengia Livija Jaroka. Aš manau, kad labai gerai, jog toks dokumentas rengiamas. Kaip jūs ketinate. Uh, e, dirbti, kuriant tam tikrą Europos centrą, kuris leistų sukurti e, Romų veiksmų planą pagal tą krizių žemėlapį. Dar Vienas klausimas dėl e, kovos su diskriminacija. Tai tarybai labai aktualus klausimas. Yragi parengta kovos su diskriminacija direktyva. Kaip Jūs galvojate tą dokumentą gyvendinti geriau? Ką Jūs galvojate daryti pirmininkaudami, e, kovodami su diskriminacija? Mrs. Beverer. E, dėkui. Aldė, ponė Beverė, dėkui, ponė ministrė, už jūsų pristatymą. Mano klausimas bus glaustas. <clears throat> Mūsų parlamentas yra keletą kartų pasiuntęs žinę, kad turi būti parengta Europos strategija skirta Romų integracijai, bet kiek supratau, valstybė Europos komisija nori, kad valstybės narės pirmiausia parengtų tokias nacionalinės strategijas, supratau, kad ir jūsų pozicija yra tokia pati. Klausimas būtų, koks galėtų būti teisinis pagrindas, kuris lieptų valstybėm narėm parengti tokias nacionalinės Romų integracijos strategijas, nes jei jos nebus priverstos to daryti, tai kažin ar visa politika šioje srityje bus naudinga, nes viena valstybė narė norės Romų integraciją užsimti, kita nenorės. Ir kitas būtų klausimas, kaip padaryti teisinį pagrindą privalomą tokiai strategijai parengti ir teisinį pagrindą, kad būtų būtinai tam skirtos ES lėšos. Jūs minėjote Europos strategija 2020 metų. Kaip Jūs galvojat, ar tai, kas daroma dabar, iš tiesų leis pagerinti situaciją? Jūs esate socialinės įtraukties ministras, jau buvo uh, paminėta uh, kovos su diskriminavimu direktyva. Norėtume sužinoti Vengrijos poziciją e, dėl kovos su diskriminavimu, kai kalbama apie seksualinį išnaudojimą. Dėkoju. E, Guje, ponė Enst. Dėkoju. Eh, Romų padėtis Europoje yra eh, žinomas dalykas. Galima dar gilinti žinią šioje srityje ir daryti išvadas, bet kažin ar tai bus naudinga, jei nebus imtasi tokių veiksmų, į kuriuos bus įtraukti patys Romai. Turime įtraukti Romus į šį procesą. Jie turi tapti tokio proceso aktyvus dalyviai. Tos tarybos išvados, kurias primsite, kaip įtrauksite Romus į tų išvadų rengimą. Kitas dalykas buvo paminėtos ES lėšos sprendžiančios klausimus. E, per praėjusius metus buvo nemažai galimybių, kuriomis valstybės narės nepasinaudojo. Kaip jūs priversite valstybės narės, kad e, būtų naudojamos ES lėšos, kad jas naudotų tos organizacijos, tos institucijos, kurios siekia integruoti Romus, gerinti Romų sąlygas? kokie, kokios įpareigojančios priemonės galėtų būti naudojamos uh, kovojant su Romų diskriminacija. Yra ideologija, kurie remiasi Romų diskriminacija. Ir jei mes uh, neveiksime valstybių lygmenių, manau, kad nepavyks tinkamai gyvendinti numatytų tikslų šioje srityje. Jūs minėjote vaikų skurdą ir sakėte, kad tai taip pat siejasi su Romų e, problemomis. Ką konkrečiai jūs esate numatę švietimo srityje? Kaip švietimas galėtų prisidėti prie problemų sprendimo? E, įgyvendinant Romų integravimo strategiją. Mano nuomonė, tai yra labai svarbu. Kas dar norėtų? Neprisijungia, ponė Morbai. Dvi minutės. Kiek žinau, Romai, ypač Romų moteris ir vaikai, patiria smurtą Romų bendruomenėje ir valstybė negina smurto aukų dėl to, kad netinkamai suprantama e, situacija ir užmerkiamos akis, stengiamasi nepastebėti to, kad jaunos Romų merginos užsima prostituciją nes e, teigiama, kad atseit pagal Romų tradicijas e, merginos turi likti šeimoje, padėti prižiūrėti jaunesnius vaikus, o neįti į mokyklą. Tai kiek mes dar toleruosime tokį dalyką, turime kovoti su tokia diskriminacija ir tokia priespauda. Kitas dalykas, kuris apsunkina Romų integraciją yra labai didelės palūkanos, e, kurias, už kurias kriminaliniai mm, elementai skolina pinigus Romams. To irgi negalima toleruoti. Mes gauname šimtus laiškų iš Romų šeimų, taip pat ir iš Romų gyvenančių Vengrijoje. Ir tose laiškoje, laiškose rašoma, kad Romai gyvena sąlygomis panašiomis kaip neišsivyščiusiose šalise, purve, e, be jokių hygieninių ar sanitarinių sąlygų. Praktiškai e, jie jaučiasi esantis e, kaip, kaip bet kurioje atsilikusioje trečiojo pasaulio šaly, šalyje, ir skundžiasi, kad valstybė visiškai nepadeda šių problemų spręsti. Ministrė, dabar žodis Jums pakomentuoti užduotus klausimus. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti Jums už užduotus klausimus. Ir atsakydamas ponui Šiogor, noriu pasakyti, kad jo pastebėjimas yra tikrai labai žvalgus. Iš tiesų, mes nebe priežasties savo ministeriją vadiname socialinės įtraukties, o ne Romų įtraukties ministeriją. Manome, kad šiuos klausimus reikės spręsti remiantis ne, ne tautiniu, etniniu pagrindu, bet socialiniais kriterijais. Galiu pateikti pavyzdžių iš Vengrijos, jie kitokie nei skaičiai ES mastu arba iš kitų valstybių. 80 procentų Vengrijoje gyvenančių Romų gyvena skurde. Jie sudaro 25 procentus visų Vengrijos gyventojų. Ir čia, na, visą tai komentuoju ironiškai. Ne tik Romai yra privilegijuoti gyventi skurde, yra ir kitų uh, visuomenės grupių gyvenančių skurde. Taigi reikia kažkokiu tai socialinio pagrindo požiūrio, o ne tautinio, tautiniu kriterijumi grįsto požiūrio, kad visi, kad, kad tas, tos priemonės būtų taikomos visiems, kurie gyvena skurde. Buvo klausimas dėl antidiskriminacijos, kovos su diskriminacija egzistuoja įvairių rūšių diskriminacija, su kuria susiduria Romai. Ir aišku, nemažai, nemažai atvejų yra, kai ta diskriminacija yra tautinių pagrindų, bet, kaip jau sakiau, reikia požiūrio grindžiamo socialiniais kriterijais. Reikia už kovoti su skurdu. Daugelis kalbėjo apie galimybę pasinaudoti ES lėšomis. Galėčiau žodžiu paprastą klausimą. Vengrijoje prieš 400 metų pirmasis buvo paskirtas pirmasis Romų reikalų ministras vyriausybėje. Taigi, kaip matote, pas mus yra gilios to klausimo svarstymo ir sprendimo tradicijos. Tačiau jeigu užduosime savo klausimą, kas šiandien yra Romai, jį atsakyti nebus lengva. Žinoma, reikia, žmonės turi atskleisti, kas jie yra. Uh, Vėlgi pateiksiu pavyzdį iš Vengrijos. Per paskutinį gyventojų surašymą Vengrijoje 2001 metais. E, šimtas tūkstančių žmonių pareiškia, kad yra romai. Tačiau e, statistikos tarnybos teigia, kad apie 700 tūkstančių Vengrijos gyventojų yra romai o kartais netgi cituojamas toks skaičius milijonas pusantro milijono. Iš tikrųjų sunku tiksliai nustatyti, kurias gyventojų, kurioms gyventojų grupėms turėtume skirti didžiausią dėmesį. Dar vienas dalykas, mes daug esame mąstę, ar reikėtų šias iniciatyvas siūlyti ES mastu. Kalbu apie duomenų rinkimą tautį tarptautiniu pagrindu. Tai yra labai, tikrai labai opus klausimas, bet vėlgi grįžtų prie išteklių panaudojimo klausimo. Įsivaizduokime, kad valstybė nori imtis pozityvių, žings, pozityvių priemonių, o iš šiuo atveju ES institucijos žengtų, tų, imtųsi tų pozityvių žingsnių ir parengtų programas, pasiūlymus, kurie būtų skirti konkrečioms E, tautinėms grupėms, tuomet jeigu tai vyktų valstybės narės mastu, e, reikėtų taip pat aiškintis, ar tos tautinės grupės gauna naudos iš tokių iniciatyvų ir priemonių. E, tačiau jeigu renkami anonimiški duomenys, iškyla problemų, nes neįmanoma įvertinti romams skirtų programų e, veiksmingumo, išsiaiškinti, ar, ar tos programos buvo naudingos ar ne. Ir atsiprašau, kad taip sakau, bet daugelis sako štai ką, kai tik tai skiriamos lėšos, tai visi staiga atskleidžia, kad yra Romai. Tačiau, kai na, policijos atstovai, policijos pareigūnai ateina, ko nors aiškintis, niekas nevis prisipažįsta, kad yra Romų. Uh, grįžtų prie savo pradinės minties. Labai svarbu turėti tikslius duomenis. Reikia uh, sele, selektyviai rinkti duomenis. Kalbu ir apie paraiškas įvairioms dotacijams. Beje, taip pat reikia vertinti, ar gyventintos programos buvo veiksmingos ar ne. Taigi, jeigu, jeigu kažkas susilaukė sankcijų, buvo minėti paminėti įvykiai Vengrijoje 90-aisiais, taip pat kiti pogromai įvykę Europoje. Manau, kad teisingumo sistema turi imtis veiksmų šiais atvejais, tokiais atvejais. Tai svarbu ir dėl istorinių priežasčių. Pone Boskurt man uždavė klausimą apie praktinį požiūrį. Taip, mes norime būti pragmatiški ir rinktis praktinius sprendimus. Bet aš manau, kad, žin, kad kelias priekin tik tai pasiūlymai ir rekomendacijos. Nemanau, kad dabar, dar, dabar esame pasirengę žengti tą žingsnį. Tačiau, kai taryba patvirtins savo išvadas, kalbu apie socialinių reikalų ministrų tarybą ir kitų konfiguracijų ministrų tarybas. Taigi, kai bus paskaltos tos išvados, išsiaiškinsime, kodėl ES lėšų panaudojimas arba kovos su diskriminavimu programos nepasiekė pageidautų rezultatų. Tikiuosi, kad tai turės tam tikrą poveikį ir valstybėms narėms. Jos bus priverstos pačios padirbėti, atlikti namų darbus ir išsiaiškinti, kodėl joms nepavyko pasiekti iškeltų tikslų. Man tikrai įdomu, ar tas eksperimentas pavyks ar ne. Mes kalbame apie pažangiosios praktikos klaidą, bet turime kalbėti ir apie blogiausius pavyzdžius, blogiausią elgesį. Galbūt reiktų sudaryti tokių atvejų ir pavyzdžių sąrašą. Reikia ne tik geriausių pavyzdžių sąrašo, bet ir prasčiausių pavyzdžių sąrašo, kad žinotume, kas nepasiteisino, kokiais atvejais lėšos nepasiekė tiksl tikslinių grupių. Vėlgi, kodėl klausia, kodėl kalbame, kalbu apie pagrindų strategiją, o ne apie Europos strategiją. Aš manau, kad čia yra skirtumas tarp pagrindų strategijos ir nacionalinių strategijų. Čia svarbus yra darbo pasidalymas. Valstybėms narėms yra numatytos tam tikros užduotis nacionaliniu mastu, bei taip pat yra tam tikra atsakomybė ir užduotis Europos mastu. Ir čia pagrindų strategija yra svarbi. Uh, Mes neturime tiek daug laiko, iki 2020-ųjų ir aš lieka devini metai. Aš nemanau, kad to laiko pakaks, kad rastume sprendimą, bet bent jau galbūt pavyks sustabdyti padėties blogėjimą per tą laikotarpį. Ir visi sutarėme, jog gėdinga yra tai, kad per pastaruosius 20 metų Romų bendruomenės padėtis pablogėjo, o ne pagerėjo. Taigi tendencijos buvo ne, ne, negatyvios žmonės gyvenantis skurdė nieko geresnio ir neprisimena. O kova su diskriminacija, kalbant apie tai, norėčiau dar kai ką pasakyti. Prisimenate, kai kalbėjau apie padėtį, kuomet ateina policijos pareigūnai, niekas neprisipažįsta esas Romas. Deja, policijos pareigūnų tarpe policijos ir romų santykiai tarsi nieko gero nežada ir žmonės sako, ne, geriau aš jau neprisipažinsiu. Paprastai reikia tikėtis įvairių sankcijų ir baudų. Ponas Pinteris kalbėjo prieš mane. Mes vykdome bendrą programą. Ta programa skirta ir policijos pareigūnams Jos tikslas užtikrinti, kad policijos pareigūnai elgtųsi korektiškai, tinkamai savo darbe visais atvejais ir taip pat e, jie yra mokomi išsiaiškinti, ar nusikaltimo įvykdymas susijęs su etniniu aspektu ar ne. Taigi e, apie tai mokoma polici, policijos pareigūnų mokymo kursuose. Ir kitas svarbus dalykas, kuris tikiuosi mums pavyks mes norime, kad iš Romų, kad Romų tautybės policininkų būtų daugiau. Mes specialiai rezervuojame jiems vietas policijos koledžuose. Ir tai galėtų tapti svarbiu veiksniu kovojant su diskriminacija. Jeigu susiformuotų stipri, takinga rom, Romų vidutinė klasė valstybėse narėse, tai tikrai būtų pozityvus dalykas. Ir, ir tam tikros pažangos čia yra ES egzistuoja Romų lobistinė grupė. Romų bendruomenė yra atstovaujama ES mastu, bet svarbu, kad atsirastų ro, vidutinė Romų klasė - gydytojai, inžinieriai, informacijos technologijų specialistai, nes taip paspartės socialinė integracija. Uh, Taip, atsakydamas į ponios Ernst klausimą, galiu atsakyti štai ką. Savo pasisakymio pradžioje sakiau, kad tai Romų integracijos pastangose bus esminių žingsnių, kuomet mes, tai yra mes norime, kad Romai patys pritartų mūsų siūlomams priemonėms, kad jie taptų aktyviais visuomenės nariais. Aš išvergiu keletą svarbių aspektų. Uh, Mes akcentuojame romų kultūros išsaugojimą, jų tapatybės išsaugojimą. Kultūrinė tapatybė yra labai svarbu. Kitaip negalėsi tobulėti, eiti priekin, svarbu žinoti, iš kur atėjai ir kas esi. Tai svarbu ir romams svarbu, kad mes romų ir romų bendruomenės nelaikytume automatiškai problema. Reikia geriau susipažinti su jų istorija ir kultūra. Uh, Vengrijoje parengti keli romologijos vadovėliai ir jie naudojami ne tik dėstant romams, bet ir visiems besimokantiems. Dėstoma romų istorija ir kultūra. Taip stipriname romų e, tapatybę. Vienas dalykas, kitas žingsnis, mes bandome kurti sistemą, kurios pagalba Romai galėtų rinkti savo atstovus į, į, į valdžios institucijas, nors kol kas ji nefunkcionuoja. Egzistuoja mažumų vietos tarybos. Yra keletas tūkstančių vie, Romų politikų dirbančių vietos institucijose, kurie atstovauja savo e, žmonės įvairiose miesteliuose, kaimuose, taigi tai yra tiesiogiai renkami atstovai. Taip pat yra nacionalinių mažumų atstovai tarybose. Vienoje iš tarybų yra 53 nariai. Tai yra nedidelis kaimas, kuriame gyvena daug romų. Ir jie turi galimybę ten atvirai, turime apie tai atvirai kalbėti. Turime padėti Romams įveikti korumpuotus, korumpuotus e, e, elementus. Taip pat kalbėjau praėjusią savaitę apie tai, kaip Romai galėtų, turėtų būti, galėtų būti atstovaujami įvairiuose politiniuose formuose ir kaip jie patys galėtų inicijuoti ir priimti sprendimus. Sudėtinga priimti sprendimus, neįtraukiant žmonių, kuriuos tie sprendimai liečia. Uh, galiausiai finansiniai ištekliai ir ištekliai bendrai. Valstybės, kurios nepasinaudojo ES lėšomis, tikriausiai pačios už tai yra atsakingos, tačiau ir visi galėjo nuveikti daugiau ir man tai labai aišku peržiūrėjus mm, tarybos išvadas, kuomet skelbiami viešieji konkursai, jie turi būti, jų, jų tekstai ir sąlygos turi būti ne, nesunkiai supranč, suprantami. Vengrijoje egzistuoja 770 e, gyvenamųjų namų ir rajonų, kur, kur gyvena tik tai ro, romų tautybės atstovai ir ankstesnė Vengrijos vyriausybė paskelbė keletą viešųjų konkursų, tačiau kreipėsi paraišką pateikė tik viena savivaldybė, kas dėl to kaltas tikriausiai vyriausybė arba e, konkurso tekstas yra pernelyg sudėtingas. Taigi reikia dirbti, kad užtinkrintumėm pas, galimybę pasinaudoti tomis lėšomis. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia keisti visuomenės požiūrį į Romus. Kalbėjau apie policijos pareigūnus, apie tai, kokiu priemonių mes imamės. Manau, kad reikia apie tai kalbėti aiškiau. Reikia kalbėti apie Romų problemas ir problemas susijusias su Romais jeigu labai aiškiai ir garsiai apie tai kalbėsime, tuomet mums pavyks kovoti su šaksiniu nusistatymu ir negatyviu požiūriu informavimas, mokymai. Aš minėjau romologiją. Tai yra disciplina, kuri neseniai atsirado. Aš esu įstikinęs, kad mums reikia geriau išmanyti šią, šį dalyką. Tuoj baigsiu, sako kalbėtojas. Galiausiai vaikų skurdas. Buvo žodas klausimas apie vaikų skurdą. Egzistuoja ES strategija skirta kovai su vaikų skurdu. Belgijos pirmininkavimo metu buvo parengti e, puikūs dokumentai ir įvykę posėdžiai vyko pozityvę dvasę. Kalbėjome apie vaikų e, vystimasi, kai vaikai pradeda eiti į darželius, lopšelius, mokyklas, pradinės mokyklas, reikia numatyti mokymus vaikams, kad kuo anksčiau jie įsitrauks į švietimo sistemą, tuo daugiau šansų, kad tokie vaikai įgys vidurinį išsilavinimą. Ir tai yra tikrai opus ir aktualus klausimas. Ir dabar atsakysiu į ponios Morvai klausimą. Galėčiau jums netgi pritarti, jeigu jūs nebūtumėte kalbėjusi apie etišką požiūrį. Juk jeigu pažiūrėkime į žmonės gyvenančius skurde, jų padėtis susijusi su tikrai tragišku reiškiniu. Kai kas pasinaudoja savo vaikais, kad paimtų savo finansinę padėtį, kalbu apie tuos, kurie parduoda savo vaikus prostitucijai. Žinote, kokie yra skaičiai, kalbant apie Vengriją. Ir, ir čia tas reiškinys yra palėtęs ne tik Romus. Reikia tik pasivaikščioti tam tikromis Amsterdamo gatvėmis ir ten pamatysite Vengrių jaunų vengrių dirbančių prostitutėmis. Ir kai kurios iš jų yra romos, taut, romų tautybės, o kai kurios ne. Taigi tai, tas reiškinys susijęs ne tik su romų tautybės žmonėmis. Aš manau, kad yra tam tikrų nusikaltimo rūšių, e, kurios yra būdingos skurde gyvenantiems žmonėms. Taigi reikia ryštingesnių veiksmų. Po policijos pajėgos turėtų imtis veiksmų. Tačiau aš nemanau, kad tai yra etiškas, etinio, e, etinės srities klausimas. Tai tiek būtų atsakinėjant į pirmo raundo klausimus. The... Dėkuoju, dėkuoju už jūsų atsakymą į visus pateiktus klausimus. Kaip jau sakiau anksčiau, pradėsime dabar antrąjį klausimų raundą. Turiu sąrašą bent jau aštuonių parlamentarų ir dabar jau baigiu tą sąrašą pateik, baigti. Mr. Brons, Mrs. Infeld, Mr. Marinescu and Mr. or Mrs. Mrs. Jotova. Jotova. That'll be it, but I see that Mrs. Botskurt is... Aš matau, kad ponas Botskurt irgi norėtų prisijungti. Dėl darbo tvarkos norėtumėt pasakyti? Nou, ik had een vraag gesteld over de horizontale richtlijn en dat had mijn collega Weber. Aš teikiau klausimą dėl horizontaliosios direktyvos. Kolegė Weber tą patį klausė ir atsakymą negavome. Turbūt ministras pamiršo. Būtų labai gerai, jeigu ką nors pasakytumėt. Minister, to... Gerbiamas ministrė, gal norėtumėt konkrečiai pakalbėti apie horizontalią direktyvą. Labai būtumėm dėkingi. ez nem feltétlenül része a, a, az elnökségi programjainknak. Tai nebūtinai eina į pirmininkaujančios valstybės programos apimti. Apie tai aš neturiu informacijos, nepamiršau jums atsakyti, bet aš negaliu jums pateikti jokios papildomas informacijos. We see. So, let's start with the second round. Taigi periname prie antrojo raundo ir paprašyčiau. Dar ministras nori kažką pridurti? Taip, turbūt nesusipratimas įsivėlė. Jūs turėjote galvo, galvoje direktyvą dėl kovos su diskriminacija, jūs paskui pasakėte, kad tai horizontalio direktyva. Taip, dėl šios aš galiu šitą pasakyti. Ar norit e, konkrečiau ministrė apie tai pakalbėti? Mano nuomonė, už tai yra atsakingos valstybės narės. Jos turi gyvendinti šią direktyvą savo nacionalinės teisės sistemoje ir todėl tai nėra įtraukta į pirmininkančios valstybės programą. Yra numatoma priimti naują direktyvą apie tai. Akkor a harmadik kísérlet, ha megengedi. Ir trečią kartą pabandysiu atsakyti, jei leistumėt. Trečią kartą, ministras sako, bandysiu atsakyti jūsų klausimą. Labai atsiprašau. Tiesiog nesusipratimas, nes e, šis rytis nėra mano kompetencijos klausimas. Nacionalinių išteklių ministerija už tai atsakinga Ir čia yra konkrečiai kalbama apie neįgaliuosius bei lytinės orientacijos e, pagrindų diskriminavimą. Kalbama ir apie diskriminaciją dėl tam, region, tam tikrose regionuose arba religijos pagrindų, o dėl žmonių su negale. E, teisės aktuose bus šiek tiek pasistumėta į priekį, bet tai nėra mano kompetencijos klausimas, todėl aš šiek tiek dvėjojau atsakydamas jūsų klausimą. Nežinau, ar tinkams toks sakymas. Puiku, tada periname prie antrojo klausimų raundo. Prašyčiau kalbėti neilgiau kaip vieną minutę. Ir tada ministras galutinį kartą atsakys juos. Pone Gons. Eh, Ačiū. Taigi, Čia kalbame apie tai, kad apie kovą su diskriminacija ir tai turėtų būti kalbama ne tik apie darbo vietą, diskriminaciją darbo vietoje, bet ir kitose gyvenimo sritise, pavyzdžiui, diskriminacija lyties pagrindų, religijos pagrindų ar panašiai. Taryboje ta tema buvo aptarta, o mes, kaip Vengrija, E, kaip valstybė pirmininkaujantį tarybai norime šį klausimą pastumėti į priekį. Šis klausimas nepaprastai svarbus ir jūsų sričiai, Romų integracijos sričiai. Kova su diskriminacija negali apsiriboti tik e, terminų darbo jėga. Turim galvoti ir apie kitas rytis. Taip pat turiu klausimą dėl vaikų skurdo ir lygybės Ši tema taip pat nepaprastai svarbi. Ką Jūs galvojate apie e, segregaciją švietimo sistemoje ar vaikų integravimą į švietimo sistemą? Tai yra labai svarbus klausimas dabar Vengrijoje. Ką Jūs galvojate apie e, fiksuotas pajamas, e, pajamų mokesčio įvedimą Vengrijoje? E, naujoji sistema yra palankesnė turtingesniems šeimoms, šeimoms gyvenančiams geresnėse sąlygose ir nieko nekalbama apie vaikų iš Romų bendruomenio integravimą. Pone Gijoma. Oui, merci. E. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Be bejonės ši tema, e, kurią aš norėčiau paliesti, jau labai plačiai buvo aptarta ministrė jūsų kalboje. Ir aš dabar norėčiau e, dar kartą paminėti Romų klausimą ir jau antrus metus turbūt apie tai kalbame. Jūs paminėjote pagrindų strategiją ir kitus klausimus susijusius su strategija. Aš noriu tik pasakyti, kad šioje strategijoje turėtų būti akcentuojama kilmės valstybės narės pusė. Taigi mano klausimas E, kaip valstybės narės į savo teisės sistemą įtrauks Romų integravimo klausimą. Bet apie tą klausimą jau irgi buvo kalbėta. Aš norėčiau, kad jūs tiksliau paminėtumėt, kaip e, bus elgiamasi su tomis valstybėmis narėmis, į kurias Romai patenka, kaip ten Romai galėtų būti integruoti. Galbūt galėtumėt tiksliau pasakyti, kokie yra pirmininkaujančios Vengrijos tikslai stengiantis geriau įtraukti Romų civilinę visuomenę, sprendžiant įvairiausias civilinė, piliečių integracijos problemas. Ar jūs galvojate uh, aktyviau įtraukti Romus, sprendžiant tam tikras visuomeniai bendras problemas? Ponas Ensiu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau E, palinkėti geriausios kloties Vengrijai ir pasveikinti su tuo, kad ši problema iškelta į prioritetinį sąrašą. Du trumpi klausimai. Pirma. E, jis yra, pirmas mano klausimas yra susijęs su anksčiau pateiktų klausimų ir e, labai praktinis. Romų strategija. Ar ji turėtų būti rengiama Europos lygių, ar ji turėtų tik apibendrinti skirtingų nacionalinių strategijų nuostatas? Ši naujoji strategija turėtų e, sukurti bendrą koncepciją Romų integravimui visuomenę. Kadangi ties, jaučiame tiesioginius padarinius susijusioms valstybėms narėms. Turiu galvoje valstybės narės, kuriuose gyvena Romai. Mano du trumpi klausimai būtų tokie. Ar jūs tikrai galvojate realiai įgyvendinti tokias programas vietos savivaldybių lygių, kur uh, Romai, turiu galvoje tas savivaldybės, kuriuose Romų yra labai daug ir tose savivaldybėse, kur Romų problemos yra labai aiškiai pažįstamos. Pone Gal. Ačiū, pirmininkė. Aš noriu pirmiausia, gerbiamas ministrė, Jūs pasveikinti Europos parlamente. Jūsų dalyvavimas labai svarbus, nes e, Jūsų veikla patvirtino tuos žodžius, kuriuos Jūs ką tik išsakėte, kalbėdamas apie pirmininkavimo programą. Turiu keletą klausimų susijusių su finansiniais reikalais Ar suteikiami fondai yra pakankami numatytiems tikslams pasiekti? Ar bus reikalinga suteikti papildomų lėšų, kad strategijos būtų e, gyvendinamos ir pasiteisintų? Ačiū, ponė Intvelt. Um, you, uh... Ačiū, pirmininkė. Aš e, džiaugiuosi, kad pirmininkaujantį Vengriją šį klausimą uh, įrašė tarp svarbiausių savo darbo atvarkė. Ir akivaizdu, kad jums asmeniškai tas klausimas labai rūpi. Ir e, nebijote įvardinti, kad egzistuoja tam tikra diskriminacija. Manau, kad viskas priklauso nuo politikų valios. Ir man mm, dabar įdomu, jeigu mes bandysim įgyvendinti Romų įtraukties strategiją, ar iš tiesų pavyks kažką padaryti, nes kai kuriuose valstybėse narise diskriminacija yra tarsi institucionalizuota, egzistuoja uh, etninis registravimas ir dar tebe egzistuoja kolektyviniai išvarimai, nors jie taip ir nėra vadinami ir vyriausybės naudoja visai kitokią retoriką. Kai kurių vyriausybių e, žodžiai tikrai neremia jūsų nu, iškeltų tikslų. Aš nežinau, ar viską teisingai supratau. Ar tikrai jūsų ministerija yra atsakinga už kovą su diskriminacija bendrai? Nes aš norėčiau prisijungti prie tų kolegų, kurie pabrėžia, kaip svarbu e, įgyvendinti horizontalėje kovos su diskriminacija direktyvą. Aš norėčiau paskatinti pirmininkaujančią Vengriją e, stumti šios direktyvos prieimimą taryboje. O paskutinis klausimas apie e, žiniasklaidos įstatymo, kuriame yra diskriminacija nuostata dėl gėjų ir homoseksualumo e, reklamavimo uždraudimo. Aš nežinau, ar jūsų kompetencija eina tiek toli, tačiau vis tik aš norėčiau sužinoti, ar pirmininkaudama Vengrija kovos ir su diskriminacija prieš gėjus. Mister... Ačiū, ponas Marinesku. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas ministrė, net ir aš noriu palinkėti jums geriausios kloties ir pasveikinti išsikėlus tokių tikslų, kurie turėtų būti traukti į Europos strategiją romams integruoti. Visa tai yra daroma visos ES lygmenių. E, greta nacionalinio lygmens. Yra labai daug projektų ir programų, kurios galės būti pritaikytos valstybėse narėse. Tačiau tuo pat metu e, tai daroma skirtingai atskirose valstybėse narėse. Jūs jau sakėte, kad reikia universitetuose rasti vietų e, Romams policijos mokyklose. Romai e, turi turėti galimybę mokytis romanį kalbos. Be to, tie, visa tai turėtų būti numatyta Europos strategijose ir e, valstybių narių strategijose. Aš manau, kad skurdas yra problema, kuri reikalauja labai daug darbo. Čia jau yra imtasi veiksmų, bet mes suprantame, kad neretai Romai neturi darbo, neturi profesijos ir dėl to negali įsidarbinti. Taigi pirmiausia, turime pradėti nuo švietimo. Ir kalbėti reikia apie aišku rezultatą ir efektą. Aš turiu galvoje įvairiausias Romų mokymo programas. Ir e, įvairias vaikų skatinimo eiti į mokyklą problemas. Ir tos programos turėtų būti pritaikytos ypač klajojančioms tautinėms grupėms, kurios nuolat e, keičia gyvenimo vietą. Aš e, turiu pasiūlymą, į kurį e, norėčiau, kad būtų atsižvelgta, kai bus rengiama strategija. Pone Jotova. Господин председател, благодаря ви, господин министр, за днешното участие в заседанието. Ačiū gerbiamas ministrė. Ačiū už tai, kad dalyvaujate mūsų komitetos posėdėje ir už tuos išsamius atsakymus, kuriuos mums pateikėte. Akivaizdu, kad e, Romams dar reikės labai daug e, veiklos ir dėmesio ir akivaizdu, kad problema yra labai akivaizdi. Ir e, ta problema nėra sprendžiama pakankamai nacionaliniu lygiu. E, matėme 2010 metų vasarą, kokia krizė ištiko Romus Prancūzijoje, tai buvo Rumunijos Romai. Mūsų parlamente, Europos e, parlamente ir komisijoje buvo kalbama apie tai labai plačiai, buvo keičiamas informacija su Prancūzija. Ir aš norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate apie kai kurių valstybių narių bandymus susijęti Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo į Šengeno zoną? klausimą su Romų problema. Kaip Jūs galvojate tą problemą išspręsti? Šengenas, dvi naujos narės ir Romų problema. Ir ponas Broms dabar. Thank you, <clears throat> the... Ačiū, gerbiamas ministrė. Kai kalbam apie Romus, kalbame apie žmonės, kurie turi arba turėtų e, gauti gatavai jiems parengtus sprendimus. Mes kalbam apie tai, kad e, Romų dabartinės gyvenimo sąlygos susidarė dėl kitų žmonių jų atžvilgių taikomos diskriminacijos. Sakoma, kad valstybė ar valstybės turi imtis veiksmų, kad Romai būtų įtraukti į visuomenės gyvenimą ir išgelbėti iš skurdo. Tačiau faktiškai, kad ir kaip mes kalbėtume apie Romus, E, ir vertintume juos kaip nesugebančius priimti sprendimus ir nesugebančius apsimti atsakomybę, mes e, turėtume patys savęs paklausti, ar mes nebandome jų tiesiog globoti ir spręsti už juos. Aš manau, kad tai klaidina tuos gerų intencijų turinčius žmonės, Šį rytą aš tai susitikau, tiesą sakant, kurie bando išspręsti uh, sudėtingus ir su Romai susijusius klausimus. Now, minister, e, Dabar žodis jums, gerbiamas ministrė. Atsakykite į klausimus, kurie buvo pateikti. Dešimt minučių norėtume jums skirti, nes dar turime e, kitų klausimų savo darbo tvarkėje, kuriuos norėtume išnagrinėti iki pietų. rytoj teisingumo ministras atvyks į jūsų komiteto posėdį, taigi galėsite jam pateikti visus administracinio pobūdžio klausimus. Kalbant apie mūsų ministeriją, e, tai nėra pagrindinis mūsų ministerijos darbo objektas. Nacionalinių išteklių ir teisingumo ministerija labiau yra atsakingos už šiuos klausimus. Tai yra, o pažiūrėjau, kalbant apie švietimą ir švietimo programas, tai už tai atsako socia... E, švietimo ministerija. Bet aišku, mes užsimame socialinė įtrauktimi. Ta įtrauktis vyksta ir per švietimą bet tai yra daugiau švietimo ministerijos kompetencija. Dėl to negalėčiau daugiau pakomentuoti švietimo klausimų. Dabar integracija. Pone Botskort e, pasakė man komplimentą, sakydama, kad mes į viską žiūrime pragmatiškai ir praktiškai. Taip, pragmatinis požiūris yra labai svarbu. E, E, Romai gyvena labai įvairiomis sąlygomis ir Italijoje, e, Rumunijoje, Vengrijoje. Ir labai svarbu neužmiršti vietos specifikos. Aš grįšiu prie Vengrijos. Integracija ir segregavimas ir atskirtis. Mm, turi būti. Noriu pasakyti, kad ne, ne, negalima nieko diskriminuoti dėl socialinio ar etninio, dėl socialinio ar etninių e, priežasčių ir negalima e, siūsti vaiko į tam tikrą specialią mokyklą tik dėl to, kad jis Romas ar dėl to, kad jis neturtingas. Yra bendruomenių, e, iš kurių tikimasi, kad jos prisidės prie integracijos, tikimasi, kad tos bendruomenės bus pasirengę integracijos procesui ir taip pat aktyviai kovos su segregavimu, su, su atskirties procesai, procesais. Kalbant apie tą atskirą švietimą, čia Aš neturiu galvoje segreguoto švietimo. Čia aš turiu omeny tą e, švietimą, kuris tokiems moksleiviams m, mm, dar suteiktų papildomų dalykų, skir, lyginant su paprastais moksleiviais. E, pavyzdžiui, viena iš sėkmingų m, mm, programų yra taip vadinama Gandhi programa, pagal kurią mokomi Romų elito atstovai. Ir ta prasme specializuotas švietimas yra labai svarbus. Čia turiu omeny, pavyzdžiui, Romų koledžus, e, bendrabučius e, Romams, Romų studentams e, tokiuose koledžuose kur tie vaikai gautų papildomą paramą, bet aišku, kad po to jie galėtų mokytis bet kokiam universitete, kaip ir visi kiti vaikai. Kalbant apie mokesčius ir, ir finansinę, finansinius dalykus čia nenorėčiau komentuoti, nes tai yra valstybių narių prerogatyva, bet noriu pasakyti, kad dėl ekonominės krizės Vengrija dabar yra labai sunkioje padėtyje. E, Vengrijoje tačiau yra speciali paramos sistema. Pavyzdžiui, vaikas kuris mokosi nuo pirmos iki aštuntos klasės ir yra iš neturtingos šeimos, visuomet mokykloje mm, gauna pietus, karštus pietus nemokamai. Yra dar kitos e, įvairios programos, pagal kurias tokie vaikai gali dar gauti, pavyzdžiui, vakarienę. Jums gal atrodo jokinga, bet dėja Vengrijoje m, mm, taip yra. Mm atsakydamas poniai Gijon. Kai mes kalbame apie Europos Romų strategiją, noriu pasakyti, kad Europoje nuolat gyveno Romų bendruomenės, bet yra tam tikrų šalių, į kurias Romai, kuriuose Romai norėtų apsigyventi. Mes žinome, kad vienas iš pagrindinių ES pasiekimų yra laisvas piliečių judėjimas ir turime tą laisvę išlaikyti ir ją ginti. Turime e, sudaryti galimybės kiekvienam piliečiui pasinaudoti šią galimybę ir laisvai e, judėti ES net ir dėl ekonominių priežasčių, jeigu mm, tas pilietis to pageidauja. Bet niekas neturėtų piknaudžiauti šią galimybę, pavyzdžiui, siekdamas nusikalstamų tikslų. Kontrabandininkams ar, ar, ar priekiautojams žmonėmis e, tokia laisvė neturėtų būti sudaroma. Mes turime imtis veiksmų prieš nusikalstamas grupuotės kurios gabena žmonės iš vienos valstybės narės į kitą, kad mm, ne, netinkamais tikslais pasinaudotų vienos ar kitos valstybės socialinės apsaugos sistema. Romų pilietinės visuomenės įtraukimas į Europos į Europos visuomenę. Daugelis minėjo šį klausimą, taip pat ir ponas Brons. Tie e, Romai turi aktyviai dalyvauti, tapti mūsų partneriais e, šiame siekyje, nes kitaip nieko nepasieksime, turime stiprinti Romų organizacijas. Mes e, organizuosime du renginius vasario mėnesį Briuselėje. E, susitiks ECD neformali grupė ir taip pat Vengrijoje bus e, neformali Romų, neformalus Romų platformos e, susitikimas Budapešte. Mes norime, kad tai taip pat būtų ir kultūrinis renginys. Kitas klausimas. Mes visi atsakome už tai, kas vyksta, kalbant apie priimančią šalis ir šalis, iš kurių išvažiuoja žmonės manau, kad tos kilmės šalis pirmiausia turi spręsti šias problemas. O aišku, ir primančios šalis neturėtų užmerkti akių. Prieš mane kalbėjęs ministras minėjo tokį dalyką. Vakarų Europą galvoja, kad Romai yra klajokliai. Ne, taip nėra Vengrijoje, Slovakijoje tie Romai nuolat gyvena. Galbūt jie nori pakeliauti po Europos Sąjungą, bet šiaip jie yra sėslus. Manyčiau, kad e, visos ES valstybės turi pirmiausia padėti toms šalims, kuriuose yra didžiausios Romų bendruomenės. Kitas klausimas buvo skirtas lėšom ir buvo klausima, ar užtenka turimų lėšų e, siekiant pagerinti situaciją, ženkliai pagerinti situaciją. Ne, lėšų nepakanka, bet ES renks ateities biudžeto planus ir manau, kad bus atsižvelgta ir į šį klausimą. Kai mes kalbame apie lėšų naudojimą. Turime įvertinti, ar tinkamai tos lėšos panaudojamos, ar jos buvo panaudotos tam, kam buvo skirtos, ar, ar jas tikrai gavo tie, kuriems tos lėšos buvo skirtos. Čia reikia atlikti poveikio vertinimą, atlikti analizę ir tuo remiantis numatyti būsimas lėšas, kad galėtume pagerinti situaciją iš esmės. Norėčiau pagirti Europos parlamentą, nes regioniniai fondai skiria lėšas jūsų dėka žmonių e, regionuose gyvenimo pager, gyvenimui pagerinti. Labai svarbu, kad valstybės narės tinkamai panaudotų tas lėšas, galėtų panaudoti tas lėšas ir pasižiūrėsime, kaip praktiškai tai pavyks, atsakydamas poniai Intveld. Galiu pasakyti štai ką. Negalėčiau atsakyti į jūsų konkrečius klausimus, bet kai kalbame apie socialinę įtraukti, mums labai svarbu kovoti su diskriminacija etniniu pagrindu, darbo vietoje, mokykloje ar valdžios institucijose Dėl to labai svarbu, kad pareigūnai, kurie nuolat susiduria su Romais, kurie dirba su Romais, neturėtų jokių prietarų, jokių nusistatymų prieš Romus. Yra žmonių, e, taip pat reikia siekti, kad būtų padedama Romams, kad jie galėtų geriau apginti savo interesus, kai jie, pažiūrėjau, susiduria su valdžios institucijų darbuotojais. Šengeno zona. Vengrija galvoja, kad Romų integravimo ir Šengeno ir Romų integravimo klausimas neturi būti siejamas su Rumunijos ir Bulgarijos e, stojimu į Šengeno zoną. Mes norime, kad Bulgarija ir Rumunija prisijungtų prie Šengeno zonos, mums tai yra labai svarbu. Neturime per daug didelių vilčių, Pasižiūrėsime, ar tą pavyks padaryti per ateinančius šešis mėnesius, bet manau, kad tikrai neturėtume sieti Romų integravimo klausimo su, šenge, su galimybė įstoti į Šengeno zoną. Kai kurios valstybės narės tą daro, bet jos neturėtų to daryti. Ar norite dar kažką pasakyti, prašau? Még azt, azt szeretném jelen, egyrészt köszönöm szépen a kérdéseket, hogyha már... Aš esu tikrai jums dėkingas už užduotus klausimus. Jeigu jūs manote, kad tai yra naudinga, galime vėl susitikti pirmininkavimo pabaigoje. Aš būčiau pasirengęs apsilankyti jūsų komitete ir noriu pakviesti jūs dalyvauti renginiuose, kurie, bus, e, kurie vyks Vengrijoje. Mes suteiksime visą susijusią informaciją. Aš tikiuosi, kad jūs susidarysite gerą įspūdį apie mūsų šalį, kai atvyksite. Ačiū. Be abejo, ministre. Mes visi Tikimės labai gero, tikslingo bendradarbiavimo su tarybos pirmininkėmis šiuo metu su Vengrija. Ir ypač mums rūpimose sritise. Sritise, kurios jau kurį laiką išlieka prioritetinėmis ir Europos parlamente. Ir ypač mūsų Libė komitete. Socialinė įtrauktis yra viena, vienas iš ES tikslų, kaip numatyta Lisabono sutartyje, kaip beje ir kova su diskriminacija. Ir tai dar svarbiau, kalbant apie Romų tautybės žmonės visoje Europoje, šiuo metu yra rengiama ataskaita šios ryties, bet mes tikrai džiaugtumėmės galimybę vėl jūs pasveikinti Libė komitete ir aptarti, ką pavyko nuveikti Vengrijai pirmininkavimo metu, kaip viskas įvyko. E, taip pat norėčiau padėkoti Jums e, ko geriausios kloties ir padėkoti už tai, kad skiriate laiko susitikimui ir diskusijoms su mūsų komiteto nariais, laiko aptarti Jūsų pirmininkavimo prioritetus Noriu padėkoti Jums už visus Jūsų pastebėjimus, o komiteto nariams už tai, kad laikėsi pasisakymui skirto laiko. Ir tikimės dar su Jumis susitikti pirmininkavimo metu. Ačiū.

Dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegos, ponės ir ponai, dar lieka neaptartų darbo tarkės punktų ir turime laiko to klausimo svarstymui. Ir tai yra ES kovos su terorizmu politika. Aptarsime svarbiausius laimėjimus ir ateities uždavinius. Ir šiandien svarstame apie, kalbame apie tai šiandien, tuo pat metu prisimindami vakar Maskvoje įvykusių žudinių aukas. Mes pasmerkėme tą teroristinį išpolį ir e, deklaruojame, kad esame pasirengę labiau stengtis ir kurti ES kovos su terorizmu strategiją ir politiką. Ir dabar įvyks pasikeitimas nuomonėmis dėl darbinio dokumento. Jis e, kalbu apie komisijos komunikatą dėl kovos su terorizmu politikos, svarbiausių uždavinių ir ateities iššūkių. Mes reng, buvo rengiamas e, pranešimas savo iniciatyva ir to pranešimo autorė yra e, Sofie Intveld. Taigi išklausysime pranešimo autorės, jie pristatys šį dokumentą, o po to bus galimybė kitiems komiteto nariams pasisakyti. Ir taip pat išklausysime komisijos atstovą bei tarybos pirmininkus, kurių atstovai čia yra. Mačiau, kad ponė Sipil pakėlė ranką. Jūs norite kažką pasakyti dėl pasižiūrėjimo tvarkos? Prašau. Ne? Prašote žodžio. Supratau. Ir pona Štrasė. Taigi, pirmiausia, ponė Intveld. Ačiū, pirmininkė. Jūs labai teisingai padarėte, kad paminėjote vakar dienos įvykius. Ir tai dar kartą mums bet to dariškai primena, kad kovos su terorizmu politika turi būti veiksminga. Tai yra pagrindinis jos tikslas. Tačiau per pastarąjį tos politikos įgyvendimo dešimtmetį labai mažai nuveikėme, bandydami vertinti tos politikos veiksmingumą. E, žvelgiu darbinį dokumentą, kur, kurio pagrindu bus rengiamas pranešimas. Ir jame apžvelgiu tik tai pastaruosius dešimtį metų. Ne dėl to, kad anksčiau nebuvo kovos su terorizmu politikos. Ta, ir, bet galbūt todėl, kad po, uh, ko, po rugsėjo 11-osios kovos su terorizmu politikos turinys ir esmė fundamentaliai pasikeitė ir per, tą, per pasarosius dešimtį metų suintensyvėjo bendarbiavimas šioje srityje Europoje visuomet bandoma įvertinti politikos priemonės veiksmingumą, ar tai būtų e, priemonė dikta infrastruktūroje ir socialinės politikos srityje, bet kurioje srityje, ypač ekonominės krizės laikais, kuomet visiems tenka susiveršti diržus. Ir labai atidžiai bandome įvertinti, ar, ar mūsų įdėktos priemonės buvo veiksmingos ir kiek tai kainavo. O įdomiausia yra tai, kad kovos su terorizmu politikai uh, atrodo netaikoma tokia pati demokratiškos kontrolės procedūra. Ir todėl labai džiaugiuosi, kad vyksta šiandienos diskusija. Europos parlamentas yra nekarta reikalavęs iš esmės, iš pagrindų įvertinti Europos kovos su terorizmu politikos veiksmingumą plačiausiai manoma prasme. Europos komisija parengė pirmąjį tokį vertinimą. Džiaugiuosi, kad toks dokumentas atsirado. Taip pat, nu, tačiau taip pat noriu pažymėti, kad tai ne, yra nepaprastai kuklus. Čia labai ats, atsargiai parinkau terminus. Ten aptartos vos kelios priemonės, pristatytos vos kelios priemonės, visiškai neaptariant jų poveikio, tai yra ne, neaiškinant neanalizuojant, ar e, tos priemonės užtikrina didesnį saugumą, nes juk toks yra tos politikos tikslas. Ir manau, kad tokius klausimus teisė tai galima kelti. Kitas klausimas, į kurį neatsako komisijos dokumentas. Ir štai koks ten kalbama tik tai apie tam tikros kategorijos priemonės. Kito tarpu e, klausimas susijęs su asmenų duomenų rinkimų vykstančių masiškai visiškai nekomentuojamas. Todėl savo darbinėme dokumente Turiu pasakyti, kad dėl kažkokių biurokratinių priežasčių mano dokumentas yra padalintas į du, bet noriu patikinti Jūs, kad aš rengiau vieną dokumentą, netgi nežiūrinti tai, kad jis yra jis pateiktas dviejų dalių pavydalu. Aš esu parengusi klausimų sąrašą, kurie, mano galva, yra esmingi vertinant kovos su terorizmu priemonės. Aš dar nepateikiu jokių atsakymų ar išvadų, aš tik išvardinau klausimus, kuriuos, mano nuomonė, reikėtų užduoti. Ir taip pat norėčiau išsakyti rekomendaciją komisijai, tikiuosi, kad man pritarsite. Reikia atlikti kruopštų įvertinimą, tai turi padaryti nepriklausoma ekspertų grupė, kurie atstovautų įvairias rytis - saugumą, biudžetą, pilietinės laisvės, plačiausias pla, plačiausias įmanomas ekspertų būrys turėtų tai padaryti. Toliau. Ką toks vertinimas turėtų apimti ir kokius aspektus turėtų analizuoti? Visų pirma, veiksmingumas. Kaip jau sakiau, tos priemonės dėgiamos tam, kad patidėtų saugumas, ar jis iš tikrųjų yra didesnis. Čia galbūt ne matematika, su, kiekybiškai tai vertinti, bet vis dėlto kažką galima pasakyti apie dėktų priemonių veiksmingumą, nes kitu atveju reiktų aiškintis, ar tos priemonės iš viso reikalingos. Taip pat manau, kad tą veiksmingumą reikia įvertinti labai kruopščiai. Turime kalbėti ne tik apie prevenciją, bet apie e, taip pat aptiktų nusikaltimų išaiškinimą ir persekiojimą. Mm. Kitas, svarbi, kitas svarbus aspektas - kaina. Kaip sakiau, ekonominio problemų metu vyriausybės ir parlamentai labai skrupulingai svarsto biudžeto projektus ir bando sutaupyti kiekvieną centą svarstome, kiek skirti švietimui, sveikatos apsaugai. Tačiau įdomiau, įdomu vėlgi yra tai, kad kalbant apie kovos su terorizmu politiką, toks vertinimas, tokia analizė neatliekama. Man įdomu, kiek tai kainuoja, kiek tai kainuoja, iš, kiek lėšų tam skiriama iš ES biudžeto ir kiek tam skiriama iš nacionalinių biudžetų. Galiu pasakyti, kad Europos parlamento e, tyrimų departamentas E, pradėjo šio klausimo tyrimą ir po kelių mėnesių bus parengta studija su aiškesniais skaičiais, kad žinotumėme, apie ką kalbame. Man taip pat įdomu tai, kad biudžeto departamentas nesugebėjo mums patikti jokių skaičių. Taip pat reikėtų pasidomėti, kiek, kokia dalis kaštų tenka privačiam sektoriui, nes juk kovos su terorizmu priemonės E, vis labiau yra finansuojamos privataus sektoriaus oro uostai, oro linijų bendrovės, bankai, telekomo įmonės, visa tai yra privačios įmonės, kurioms pavedamos vals, valstybinės užduotis. Mes juos apsunkiname, jiems uždedame administra, papildomą administracinę naštą, taigi reikia vertinti, kiek visa tai kainuoja. Trečias elementas, kuriuo reikėtų pasidomėti. Ar kovos su terorizmu politika, jos, po, jos poveikis pilietinėms laisvėms, žmogaus teisėms, įstatymo viršenybei. Tikriausiai čia nereikia nieko daug aiškinti, nes mes apie tai yra, esame išsami diskutavę komitete ir visą susijusią informaciją rasite dokumente. Ir ketvirtasis elementas - demokratinė kontrolė ir atskaitingumas pastebėjome, kad kova su terorizmu yra nebe, ne, nebepriskiriama teisės saugos ryčiai, tai yra policijai ir teismams, bet dabar tai yra nacionalinio saugumo sritis, kuris ėjasi su saugumo, tarny, saugumo ir žvalgybos tarnybų darbu šal, valstybėse, o kontroliuoti šią, todėl kontroliuoti šią sritį darosi sunku ir sunku pareikalauti atskaitingumo. Žinau, kad šiuo metu kuriasi e, Europos masto saugumo tarnyba, taip vadinamas SIT-SEN, situacijų centras. Bet žinau, kad mūsų e, posėdžio, posėdis yra transliuojamas internetu ir dėl to sąmoningai tai komentuoju. O nacionalinės saugumo tarnybos taip pat yra demokratiškai kontroliuojamos ir yra, privalo atsiskaityti, galbūt uždarame komiteto posėdėje parlamente. Mano parlamente tai vadinasi komisis tikiam. Tai čia turiuomenį priežiūros komitetą turėtų egzistuoti panaši struktūra ar institucija Europos parlamente, nes jeigu atsiranda Europos saugumo tarnyba, tai reikia ir tinkamos demokratiškos tokios institucijos kontrolės. Ir tai viena iš rekomendacijų, kurias pateikiau savo dokumente. Galiausiai kai atsiras tokio visapusiško įvertinimo rezultatai, tai turi tapti mūsų ateities kovos su terorizmu politikos pagrindai. Nes jeigu nežinome, ar mūsų politika yra veiksminga, ne, neapsimoka vis re, siūlyti tą patį, nes tai nieko neduoda. Reikia staptelti ir išsiaiškinti, ką nuveikėme ir renkti ateities politikos strategiją remiantis padarytomis išvadomis. Taip pat reikia nepamiršti dabartinių tendencijų. Visi žinome, kas pastarosiamis savaitėmis vyksta Tunise, panašus dalykai bręsta Alžyre, taip pat ir Jemene, kuris yra teroristų. Teroristų irštva. O kalbant apie procedūrą, svarstymo procedūrą ir darbo tvarkę, yra apmatai. E, pranešimo tekstas bus rengiamas pasiremiant jūsų šiandienos pastebėjimais ir paskui viskas vyks kaip įprasta. Balsuosime plenarnėme posėdėje kažkada link vasaros. Taip pat siūlome surenkti klausimą, išklausyti Europos ekspertų, pasikviesti ir ne Europos ekspertų, pažiūrėjau, amerikiečių. Tai turėtų būti saugumo srities ekspertai bei kitų sričių ekspertai. o pakeitimus teiksime po to klausimo. Ačiū uždėmesi ir laukiu jūsų pasisakymą. First, let's, let's... Gerbiami parlamentarai, pirmiausia, išklausykime jūsų. Pirmiausia, dietemera. Gracias, señor presidente. Voy... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paaiškinti, kad yra gana sudėtinga dirbti dviejose komitetuose. Aš turėjau būti posėdėje ir kitur. Bet čia aš turėčiau e, šitą pasakyti. Demokratijos priešai E, vienaip ar kitaip nori įgyvendinti savo tikslus. Ir dažnai jie bando pasitelkti visuomenės e, valią, valstybės e, jėgas. Teroristai yra sukūrę tam tikrą sambuvio modelį ir jie bando tarsi sugriauti teisinės, teisės valstybės principais pagrystas šalis. E, mes žinome, kad mūsų visų pagrindinis tikslas yra teisėtai užkur, sukurti um, piliečių saugumą. Tačiau neretai kitose valstybėse tai kainuoja žmonių gyvybės. Ir e, tai reikalauja mūsų dėmesio. Aš išvelgiu tam tikrų uh, dalykų stoką patirtis ir kompetencija nėra visiškai tie patys dalykai, bet jie abu yra reikalingi. Taip pat reikia objektivumo. Mes galvodami apie ateitį turime geriau suprasti laiko reikšmę. Tarptautinė kompetencija turi būti prioritetinė jautriausiose srityse. Be to mes turime būti itin atidus įgyvendindami moralės tikslus, moralinės vertybės, kad mes suprasme, kaip e, tuos atitinkamus žmonės mes galime apsaugoti. Manau, kad reikėtų e, kalbėti ir apie suderinimą pagrindinės politikos ir e, tam e, tikros atsakomosios smulkesnių objektų politikos. ES pasitelkia Europolo, Eurojusto, visų teismų e, kompetencija, e, tai e, suteikia tarsi stuburą valstybių narių e, institucijų veiklai. Sukaupta patirtis ir kompetencija turi būti analizuojama ir jai reikia suteikti reikalingą svorį. Viskas, kas, įdarom, kas yra daroma stengiantis, stengiantis kovoti su terorizmu, turi būti orientuota į teisės viršenybės principų įtvirtinimą ir pagrindinių žmogaus teisų įtvirtinimą e, teisiniais dokumentais. Aš e, sutinku su Sofija ir jos e, pakeitimų pasiūlymais. Pakeitimai taip pat yra susijęs su demokratinės kontrolės įtvirtinimu. Valstybėse narėsegi tai yra įprasta praktika. Ir aš noriu palinkėti Sofijai geriausios kloties. Porcelino. Porcelino. Sono molto Pone Porcelinį. Man labai rūpi ši tema, kadangi aš e, dalyvavau rengiant su tuo susijusiu dokumentą. Čia mes kalbame apie geresnį bendradarbiavimą, priimant tvirtus sprendimus. Taip pat turime kalbėti apie pagrindinius principus, kuriuos privalome tvirtinti. Tai yra pamatiniai ES principai. Uh, Tačiau tuo pat metu mes turime labai konkrečiai e, susidoroti su problemomis susijusiomis su vidaus saugumu. Prisiminkime e, tuos išpolius, kurie ištiko Rusiją vakar. Ir per pastaruosius dešimt metų mes akivaizdžiai skiriame labai daug dėmesio terorizmui. Tačiau reikia nepamiršti, kad egzistuoja ir kitokių grėsmių. E, prieš ES, turiu galvoje organizuotą nusikalstamumą. Be to mes kalbame apie tai, kad organizuotas nusikalstamas ir terorizmas yra vienaip ar kitaip susiję. Manau, kad tą reiškinį reikėtų atidžiau panagrinėti, nes jei iš tiesų taip yra, mes turime išsikelti kitokių tikslų. O dabargi labai dažnai matome, kad E, kai kuriais atvejais e, teroristai organizuoti nusikaltėliai akivaizdžiai bendradarbiauja. Nusikalstami veiksmai neretai negali būti labai aiškiai vardinami ir atskiri. Todėl yra labai svarbu bendradarbiauti institucijoms, sprendžiant tokius jautrius ir svarbius ateities klausimus. O ateityje ES turėtų uh, akcentuoti stabilumo poreikį. Aš tikiuosi, kad mums pavyks parengti uh, realų dokumentą ir ženkliai prisidėti prie šios diskusijos raidos. Pone Sargentinį. Čia. E, Ačiū ponė pirmininkė ir dėkoju ponė Intvelt už padarytą darbą ir labai aiškius klausimus. Jei atsakyti teks labai daug klausimų. O aš pirmiausia norėčiau paminėti, kokie yra kovos su terorizmu priemonių įgyvendimo rezultatai už ES ribų. Šiandien kovos su terorizmu priemonės yra naudojamos arba piknaudžiaujama jomis stengiant užtildyti žmogaus teisų aktyvestus. Pažiūrėkime į Ugandą, į Kiniją, daugelį kitų valstybių, kur e, kovos su terorizmu priemonės e, leido, leido įvesti cenzūrą laikraščiams, apriboti žmogaus teisų veiklą žmogaus teisų gynėjų veiklą ir neseniai e, žmogaus teisų komisaras labai aiškiai pasakė, kad tos priemonės gali būti pavojingos. Pone Intvert, nol, Intvelt nori išnagrinėti viską, kas buvo padaryta pastaraisiais metais. Ir aš norėčiau šitą pasakyti. Taip, tai, tai e, pakomentuodama. Junktinėje karalystėje dabar yra e, persvarstomos kovos su terorizmu priemonės, nes jos pažeidžia pagrindinės žmogaus teisės. Be bejonės, tą mes jau galėjom pasakyti ir prieš dešimt metų, tačiau šį kartą e, tai yra susiję, žinoma, mes ir sakėm tai prieš dešimt metų, bet tai yra susiję su esamos padėties peržiūra. Atrodo, kad dabar pribrendo laikas e, kalbėti apie tam tikrų įstatymų atšaukimą. Tuo požiūriu, mano nuomonė, būtų naudinga padaryti du dalykus. Visų pirma, turėtume paprašyti pagrindinių teisų agentūros, kad ji išsiaiškintų, kokie žmogaus teisų pažeidimo atvejai yra užregistruoti po 2001 metų ir pateikti mums santrauką. Ir antras dalykas, e, turiu galvoje CŽV skrydžių problemą. Manau, kad mes turėtume pagalvoti apie savo iniciatyvą rengiamą pranešimą dėl šios nelegalios veiklos. Kitas dalykas susijęs su septintaja rekomendacija. E, pagristai kyla klausimas, kiek tai kainuoja. Neteikdami nuomonės, ar per daug kainuoja, ar per mažai kainuoja, nes man atrodo, tas klausimas labai jautrus. Mm, Darbinėme dokumente paminime kiek tai kainavo privačioms bendrovėms ir kiek tai kainuoja mokesčių mokėtojams. Manau, kad pastarasis klausimas yra kur kas įdomesnis. Gal galėčiau pacituoti ES koordinatoriaus kovai su terorizmu raštą pateiktą 2010 lapkričio mėnesį. Čia sakoma, kad diskriminavimo ir socialinio atskirties klausimas yra labai svarbus kovojant su terorizmu. Būtų per paprasta sakyti, kad diskriminacija ir marginalizavimas e, nustumia žmonės į terorizmą. Šis procesas yra kur kas labiau sudėtingas. Tačiau socialinė įtrauktis turėtų prisidėti prie asmenų, kurie yra linkiai terorizmą skaičiaus sumažinimo. Todėl yra iškeliamas uždavinys išnagrinėti terorizmo politiką diskriminacijos šviesoje. Pone Intvelt, aš manau, kad tai būtų labai naudingas jūsų darbinio dokumento papildymas. Ir galiausiai dabar, po rugsėjo 11-osios praėjus 10 metų, mes turime nuspręsti, kas yra teisėta, kas neteisėta, kas leistina, kas neleistina. Mes ir toliau diskutuojame dėl moralinių principų, bet nediskutuojame dėl teisių ir žmogaus teisių. Ačiū. Hankis. E, dėkui, Hankis. Dėkui, ponė pirmininkė. Šio darbinio dokumento kryptis labai aiški ir labai logiška. Jei galiu tai pasakyti, taip būna retai. Praktiškai ponia Intvelt laikosi mokslinio požiūrio ir už tai norėčiau mm, pasakyti jai komplimentą. Turiu du klausimus. Turėčiau ir daugiau, bet nėra laiko. Uh, Pirmiausia, manyčiau, kad reikia skirti dėmesį pagrindiniam dviem problemom. Diskusijos skirtos antiterorizmui paprastai e, nagrinėja keletą pagrindinių esminių klausimų. Ir tai yra dažniausia susijęs su privatumu ir saugumu ir tarp santykių, tarp santykio. E, e, ir, san, ir santykio tarp privatumo ir, saugumo. Pateiksiu vieną pavyzdį. E, pavyzdžiui, duomenų klausimai duomenų apsaugos klausimai. E, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie teigia, kad čia turime labai stengtis apsaugoti asmens duomenis, bet yra kitų, kurie sako, kad asmens duomenis ir asmens teisės yra susiję taip pat ir su saugumo užtikrinimu. Ir aš pritarčiau tiem, kurie siekia kuo didesnio saugumo. Uh, naujas e, terorizmo etapas, apie kurį čia negaliu mm, kalbėti, nes nėra laiko, bet kai mes kalbame apie e, duomenis ir duomenų apsaugą, turime labai aiškiai apsibriežti privatumo apsaugos ir saugumo klausimus. Kitas klausimas yra abipusiškumas. Jei mes duodame duomenys Junktinėm Amerikos valstijom, tikimės, kad jie taip pat mum pateiks savo duomenys. Užtat ES turėtų būti atitinkama institucija, kuri būtų įgaliota tokius duomenys iš JAV primti. Galbūt tą vaidmenį galėtų atlikti Eurojustas ar Europolas, turime dėl to apsispręsti. E, taip pat E, svarbu yra ir Europos PNR sistema. Naujojoje strategijoje, kaip ir teigiama, kad Europai nereikia atskiros PNR sistemos. Mane stebina toks supratimas. Kova su terorizmu svarstoma šiame darbinėme dokumente ir manoma, kad šį dalyką pirmiausia turėtų svarstyti ekspertai, specialistai, o ne parlamentas. Bet ar yra nepriklausomų ekspertų? Galbūt jie e, nėra partijų nariai, bet jie, tokie ekspertai, yra priklausomi nuo tų vertybių, kurias jie išpažįsta. Perskaičiau nemažiau studijų, skir, nemažai studijų skirtų kovai su terorizmu ir noriu pasakyti, kad ir mokslininkų nuomonės skiriasi lygiai taip pat kaip ir parlamentarų. Kai kuriais esminiais klausimais žmonės labiau linkia ginti asmens teisės, asmenų teisės privatumą, o kiti pasisako už saugumo stiprinimą. Aš ir ateityje skaitysiu šiam klausimui skirtas studijas, bet manau, kad kiekvieną kartą atliekant tokią studiją bus iškeliamos daugiau ar mažiau tos pačios problemos, bet ar bus randami sprendimai. Uh, Aš manau, kad turėtų vykti, turėtų būti vykdoma nepriklausoma parlamento kontrolė šioje srityje. Vengrijoje parlamente yra tam skirtas komitetas, bet to komiteto nariai turi mm, gauti nacionalinio saugumo patvirtinimą, kad gali dirbti su slapta informacija. Ar jūs susidūrėte su tokia problema? Ar yra tokia kontrolė? Ir jei mes neturime teisės dirbti su slapta informacija, tai tada tokio komiteto E, parlamente nariai negalės e, gauti informacijos iš slaptųjų tarnybų. Tai jei toks komitetas bus parlamente, ar, ar reikia, kad jo nariai e, praeitų patikrinimą, ar turi teisę dirbti su slapta informacija. Kaip parlamento atstovė, esu pasirengusi su jumis bendradarbiauti e, šiais klausimais, kurie yra ir praktiniai, ir techniniai. Dėkoju. Nesu uh, tikra, ar mm, terorizmas siekia tik vieno tikslo ir nesu tikra, ar mes kartais nepadedame teroristams įvykdyti savo siekius. Kai kalbame apie kovą su terorizmu, reikia pasižiūrėti, e, ar kokią įtaką taikomos priemonės daro demokratijai reikia pasižiūrėti, kokios priemonės galėtų būti naudingos, o mūsų susitarimai su nevalstybėmis narėmis, pavyzdžiui, kaip dėl keitimosi duomenimis, ar tokios priemonės yra reikalingos ir Europos Sąjungoje, nes Europos Sąjungos valstybės narės glaudžiai tarp savęs bendradarbiauja ir tokių priemonių, kurios taikomos bendradarbiavime su nevalstybėmis narėmis, galbūt Europos Sąjungos valstybės viduje visiškai nereikia. Norėčiau perduoti ir keletą klausimų savo kolegės vardu, kuri negali šiandien dalyvauti posėdėje. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kolegė mano, kad e, šis darbinis dokumentas yra labai svarbus ir jinai remia e, daugelį iškeltų klausimų pirmiausia klausimus susijusius su pagrindiniu e, teisų užtikrinimu, taip pat klausimus susijusius su kaštais ir priemonėmis. Bet mano kolegė norėtų, kad dar būtų aptarti trys klausimai. Pirmiausia, kad būtų išsiaiškinta, kokiu priemonių reikia imtis ES lygmenių ir valstybių narių lygmenių, kai valstyb... kadangi valstybės narės uh, yra pagrindinės veikėjos šioje srityje. Skaidrumo ir duomenų apsaugos klausimai yra labai svarbus ir čia reikia kalbėti apie subsidiarumo principą, apie skirtingas valstybių narių pozicijas, kovojant su terorizmu ir skirtingą valstybių narių patirtį. Taip pat reikia siekti, kad komisija atliktų e, išsame analizę dėl taip vadinamo duomenų profiliavimo ir pagrindinių teisų apsaugos. Trečiasis dalykas - privataus ir valstybinio sektoriaus bendradarbiavimas, ypač užtikrinant interneto saugų naudojimasi, yra komunikatas, komisijos komunikatas šią prasme ir į tai taip pat reiktų atkreipti dėmesį. Pono Štraseris. Ačiū. Tai iš tikrųjų svarbi tema ir ji apima daugiau nei mūsų komiteto kompetencija. Dėkuoju visiems, kurie skiria laiko šios iniciatyvos svarstymui. Klausimo svarbą atskleidžia vakar dienos tragedija ir kai mūsų piliečiai keliauja, jie susiduria su tam tikrais jų uh, judėjimo laisvės apribojimais. Taigi, tai, tai aiškiai rodo, kad reikia koordinavimo Europos mastu, kuris būtų didesnis nei dabar. Taip pat reikia, kad, reikia, kad Europa ir jos partneriai labiau domėtųsi šiais saugumo klausimais. Ši pagrindų diskusija yra labai naudinga, nes beveik dešimtį pastarųjų metų ar netgi ilgiau per pas, pastarą dešimtmetį šios ryties padėtis visiškai pasikeitė. Reikia įsiaiškinti, kur link mes eisime toliau ir kokius prioritetus pasirinksime. EPP vardu noriu pažadėti ir pasiūlyti visapusišką bendradarbiavimą kaip pranešėjas. Aš esu šešėlinis pranešėjas taip pat. Ką tik peržvelgiau patiktus dokumentus. Ir raštu patiktos informacijos pagrindu galiu pasakyti, kad esu pasirengęs, esame pasirengę padėti visose šio proceso etapos, etapose, kad pasiektume visiems priimtino rezultato. Yra keletas svarbių dalykų akcentuojamų dokumente, kuriuos APP frakcija palaiko. E, pagrindų strategija ne tik laikinosios priemonės. Ji tai pareikalaus žemėlapio ar kelio gairių plano. Ir mes raginame daryti tai, ką komisarė jau pažadėjo padaryti, ko pažadėjo imtis. Ir tai, kas pateikta, ne visais atžvelgiais atitinka mūsų koncepciją, remiuosi turimą informaciją. Saugumas be abejo yra svarbis rytis, čia reikės lėšų, bet lygiai taip pat lėšų reikia ir migracijos politikai, prieglapšio politikai. Saugumą būtina užsitikrinti, reikia tam skirti lėšų, tačiau svarbu, kad ta politika būtų veiksminga. Ji turi būti pagrista ir ji turi būti proporcinga, kalbu apie galimus mūsų piliečių laisvių suvaržymus. Jais svarstame, pavyzdžiui, kalbu čia apie direktyvos dėl galimybės vežtis skysčius lėktuvuose. Asmenų duomenys turėtų būti renkami minimaliai, kad paprasti žmonės nenukentėtų dėl to, kad jų duomenys automatiškai bus renkami ir saugojami. Aš taip pat darau prielaidą, kad apie 80 ar 90 procentų piliečių bus mūsų stebėjimo lauke Tačiau tie likę 2 ar 3 procentai, kurie, kurie yra aktualūs, tačiau reikia, kad taikomos priemonės būtų skirtos tik tiems, kurios, kuriuos jos liečia. Komisijos komunikatas. Ko, ten pasigendu kai ko, tai yra e, slaptųjų tarnybų vaidmens apibūdinimo. Aš sutinku su ankstesniais kalbėtojais. E, dėl to, kad tai iš esmės yra nacionalinės kompetencijos rytis. Tačiau m, mm, pranešimą savo iniciatyvą rengdami mes norime įsigilinti į koordinavimą ir bendradarbiavimą Europos mastu. Kalbu apie slaptųjų tarnybų bendradarbiavimą. Ir reikia parengti tos ryties strategiją. Žinome, vertindami, žinome iš nacionalinių parlamentų darbo, kad yra daugybė tokių geros praktikos pavyzdžių ir kad įmanoma žmo, žmonės tikrinti ir kontroliuoti teisėtai ir normaliai. Šį klausimą turime svarstyti ne tik šioje politikos srityje, tai yra ir bendros užsienio ir gynybos politikos dalis. Ir šį klausimą reikėtų svarstyti ir Europos gynybos strategijos kontekste, reiktų išsiaiškinti, kaip e, padalintos užduotis, kas ką daro, o prisimenant Lesabono strategiją e, turime kalbėti ir apie NATO, kaip ši organizacija vystosi, e, kovas terorizmu apima ir civilinių krizių valdymą. Taigi reikia išsiaiškinti, kas ką daro, kada ir kam, kas kam skiria prioritetą. pranešimas e, yra tikrai labai ambicingas. Pa, išvardinti įvairūs projektai, studijos, pas, yra įvairiausių pasiūlymų, jūs minėjote, kad bus rengiami klausimai. Taigi, jeigu norime kokių konkrečių rezultatų, turime išsiaiškinti, ką daryti, kas E, koks, kas, koks yra prioritetų sąrašas, pirmas, antras, trečias, penktas ir taip toliau. Kaip jau sakiau, e, frakcijos vardu e, pažadu visokio bendradarbiavimą ir noriu pasakyti, kad esame pasirengę dalintis atsakomybę už mūsų darbo rezultatus. Having... Kolegos, norėčiau priminti, kad dar turiu visą kalbėtojų sąrašą prieš akis, o rytmetinis posėdis turi baigtis pusę pirmos. Posėdį vėl pradėsime 15 val. šiandien po pietų. Turėsim šiek tiek laiko. Ryt iš ryto taip pat įvyks mūsų posėdis, bet susitiksime su Vengrijos teisingumo ministru 9 val. ryto. Todėl prašyčiau e, būti geranoriškiems ir taupiai naudoti laiką, nes kitaip man reikės atsiprašyti vertimo sistemos. <laughs> ir mes e, turim stengtis kaip galėdami kad išklausytume ne tik parlamentarų, bet ir komiteto pirmininko ir komisijos. Ponas Fos. Vielen Dank. Ich möchte auch ähm, das unterstützen, dass wir eine. Aš irgi norėčiau pridurti Europos kovos su terorizmu strategiją turi išlaikyti mūsų laisvės ir demokratijos principus. Be saugumo tie dalykai negali būti garantuojami. Todėl mes ir kalbam taip daug apie saugumą. Čia labai daug yra svarbių aspektų, apie juos jau kalbėta. Aš norėčiau tik išskirti naujasias e, technikos priemonės, naujasias metodikas. Dabargi vyksta kibernetinis karas. Jeigu pažvelgtume į finansų valdymą, į tai kaip teroristai bando į tą kištis, kaip organizuoti nusikaltėliai tuo naudojasi. Ir kibernetinis karas turbūt yra svarbiausias, kai kalbame apie naujas technologijas. E, dėl kaštų aš galėčiau pasakyti, kad ta problema dar neišspręsta. Bet jeigu mes jos dabar neišspręsime, jis sugrįž mums vėliau ir nacionalinė ekonomika nukentės dėl to du kart ar tris kart daugiau, investuoti reiks žymiai labiau negu dabar. Dar norėčiau šitą pasakyti poniai Sargentinį. Labai didelė dalis to, ką jis sakė, man nėra priimtina. Aš nemanau, kad tai tinka į kovos su terorizmu strategiją. Tai yra greičiau politinis pareiškimas Todėl aš norėčiau paprašyti jūsų e, elgtis racionaliai. Pagalvokime apie tai, kas iš visų yra efektyvu bendrai kuriant kovos su terorizmu strategiją. Be bejonės reikia nepamiršti prevencinio darbo, teisėkuros ir panašiai. Taip pat turime aiškiai apibrėžti atsakomybę ir demokratinę kontrolę. Sí. Si. <coughs> Aš norėčiau pasakyti, kad saugumas kovos su terorizmu politikoje yra utopija. Aš turiu galvoje absoliutų saugumą. Ir e, kaip ir dokumento rengėjai, ir aš tą puikiai suprantame. Mes suprantame, kad saugumas e, turi būti siekiamas visuotinai, bet visuotinis saugumas yra vargiai įmanomas. Aš galėčiau pateikti tik e, labai paprastų pavyzdžių. Galbūt jūs jau žinote. Ir e, jie akivaizdžiai parodytų, kad yra labai sunku pasiekti absoliutų saugumą. Štai mano brolis Alberto yra Sevilijos e, meras buvo Sevilijos meras. Ji nužudė organizaciją ETA kartu su žmona. Ta organizacija yra susijusi su Baskų kraštu. Nes, kaip žinome, viskas yra organizuojama ten ir orientuojama į visą kitą, visas kitas Ispanijos dalis. Ir tada iškyla klausimas, ar mes jau bijome, ar galime daryti dar ką nors toliau, ar mes galime su apsaugos pareigūnais vaikščioti visą laiką. Aš e, esu tik tai e, turbūt 800 vietoje kaip jų taikinys. Bet e, kai buvo nužudytas mano brolis, liko trys vaikai be tėvų ir jiems turbūt ta grėsmė yra kur kas labiau suprantama. Mes turim suprasti, kad yra turbūt neįmanoma apsaugoti visus. Mano brolis buvo politikas, buvo teroristų taikinys ir šiokia tokia apsaugos priemonė jam buvo taikoma, tačiau to nepakako. Taigi, kai mes kalbame apie tą temą, mes turime pirmiausia nepamiršti tam tikrų politinių kovos su terorizmu iniciatyvų. Labai svarbu daryti viską, ką galime, kad padėtume piliečiams ir apsaugotume jų gyvybės. ir aš norėčiau padėti jums rengiant šį e, dokumentą, pateikdama pakeitimą, aš tokiu būdu noriu prisidėti prie galutinio, rezult, galutinio teksto. Norėčiau čia išskirti vieną dalyką. Mane pritrenkė taip, kaip ES mažai susidomėjimo rodoma nukentėjusiesiems. Aš manau, kad apie tai reikėtų kalbėti daugiau Mano nuomonė labai svarbu e, šiame, šioje nuomonėje apie kovą su terorizmu e, skirtume pakankamai dėmesio nukentėjusiųjų nuomonėms. Ir aš tikiuosi, kad mes apie tai galėsime kalbėti be jokių e, prietarų, be jokių nutilėjimų, nes neretai viskas yra pateikiama tik iš vienos pusės. Tačiau jeigu kalbame apie laisvę ir saugumą, mes turim būti atviri. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad aš asmeniškai esu už laisvę, tačiau tie jūsų, kurie nesate nukentėję nuo, konkrečiai asmeniškai nuo terorizmo, turbūt e, nesuprantate, kad e, saugumas yra susijęs ir su kita puse. Ir e, nukentėjusiai reikalauja ypatingos apsaugos. Tačiau tie, kurie eina prieš mus negali sulaukti jokios paramos. Ponas Brunks, dėkoju visiems. Man neramu dėl terorizmo priežasčių išaiškinimo, nes priežasis neretai galima supainioti su pateisinimu. Ir mesgi žinome, kad niekas negali pateisinti didelių skaičių nekaltų anonimiškų žmonių išžudimo e, dėl kažkokio tai tikslo. Mes e, Žinome, kad daugelio islamo teroristų motivacija aš, aišku, nesakau, kad e, visi teroristai yra tokie patys. Yra paprastai dviejopas. Pirmiausia, jie e, prieštarauja tiems neteisėtiems karams prieš musulmonų šalis, Irake ir Afganistane. Ir ir mes turėtume reikalauti, kad tokių karai būtų nutraukti, kaip ir planuojamas ateities karas prieš Iraną. Kitas dalykas - teroristai gali būti susiję su artimųjų rytų konfliktu. Kad ir koks sudėtingas ir skausmingas tas konfliktas yra, tai nėra mūsų reikalas. Mes turim nekišti nosies ten ir nesiųsti savo oficialių nuomonių ten. Uh, E, paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, mes turėtume labai aiškiai įvardinti žmonės, kurie dabar yra susiję su terorizmu. Dabar tai turbūt yra daugiausia musulmonai, anksčiau turbūt buvo airiai, Ispanijoje, kaip ankstesnė kalbėtoja sakė, greičiausia tai žmonės iš Baskų krašto. Ar kas kitas, kas bebūtų susijęs su terorizmu, aš nenoriu vardinti aiškių konkrečių grup, grupelių, Bet kartais tai gali būti net ir, pavyzdžiui, kokie anglų pensininkai, kurie, uh, kuriems nusibodo mokiniai ir jie staiga persimeta į terorizmą. Visi gyventojai, kurie yra vienai par kitaip susiję su terorizmu, turėtų būti įvardyjami, e, neieškant jokių priedangų. Dėkui, ponia Kroitova. E mum praktiškai nebeliko laiko. Noriu pasakyti, kad man labai patinka e, kolegės pateikto pranešimo struktūra. Norėčiau pateikti šiek tiek pastabų dėl rekomendacijų, kurios yra pranešimo pabaigoje. Aš dar pridurčiau prevencijos klausimą, nes mano nuomonė šio dalyko e, trūksta. Taip pat reiktų paminėti ir slaptųjų tarnybų vaidmenį. Kiti kolegos jau tą sakė. E, teroristinių organizacijų finansavimas. Kartais teroristai yra ir individualūs asmenys, kurie nepriklauso teroristų tinksla, tikslams. Taigi finansavimui reiktų skirti e, dėmesio. Taip pat labai svarbu užtikrinti asmens duomenų sisteminę apsaugą Ir šiandien nesileisiu detalės, bet galiu pasakyti, kad e, kibernetinis nusikalstamumas vis plačiau plinta. Reikia spręsti interneto naudojimo terorizmo sumetimais problemas. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, tai yra lankstumo būtinybė kai įgyvendinamos priemonės ir kai nutraukiamos, nutraukiamas tam tikrų priemonių naudojimas. Skiščiai lėktuvose. Žinome, kad Amerikos administracija mano, kad šios priemonės nėra pakankamai veiksmingos. Bet vis tebe vyksta skiščių kontrolė ir taip pat e, vis griežtėja mm, taisyklės leidžiančios įvežti vaistus. Aš kaip medikė galiu pasakyti, kad e, dėl to tų griežtų taisyklių labai dažnai keleiviai turi išmesti jiem reikalingus vaistus, nes negali jų įsinešti į lėktuvą. Mes kaip parlamentas, manau, kad turime galimybę uh, prisidėti prie šių problemų sprendimo, bet kai e, ši skiščių direktyva buvo nagrinėjama prieš tris metus, komisija neatsižvelgia į mūsų parlamentarų nuomonę. Dėkoju, ponia La Latford. Dėkui, ponia pirmininkė. Nebuvau diskusijų pradžioje, negirdėjau ponios Sofijin Velt pristatymo. nes buvau kitam posėdėje. Norėčiau paminėti pranešėjos šeštąją ir septintąją rekomendacijas ar kovos su terorizmu politika tinkamai e, nagrinėjama e, turint galvoje demokratinius reikalavimus ir žmogaus teisų užtikrinimą. Šis Žmogaus teisų pakomitetis taip pat e, skirs dėmesį šiam klausimam. O šiandien mes e, nagrinėjome temą susijusią su kankinimais. Dalyvavo Amnesty International ir jungtinių tautų atstovai. Ir manau, kad šis žmogaus teisų pakomitetis galės pateikti rekomendacijas šioje srityje e, susijusią su kankinimais ir išdavimu. Pirma, antra rekomendacijos aš pritarčiau joms, bet manyčiau, kad labai svarbu įvertinti ir nuspręsti, kokia turėtų būti kovos su terorizmu strategija ir žiūrėti į ją taip pat iš baudžiamosios teisės pozicijų. Nes praeitįje ir JAV, ir e, Europos Sąjunga e, ėmėsi kovos su terorizmu veiksmų, kurie peržengė teisės normas. Ir dabar turime gražinti, gražinti e, šiuos dalykus ir žiūrėti į juos iš baudžiamosios teisės pozicijų. Svarbiausia yra persekioti ir bausti teroristus. Te, teroristus. Persekioti, pagauti ir bausti. Ir čia neperžengti to, kas numatyta įstatymuose. Pone Argentini minėjo jungtinės karalystės, jungtinėje karalystėje atliekama kovos su, me, e, su terorizmu mm, metodų peržiūra. E, informacija bus paskelbta apie tai rytoj. Ir tikiuosi, kad visi kovos su terorizmu instrumentai remsis tyrimu ir baudžiamojų persekiojimų, kuris bus neatsiejamas nuo teisinės sistemos. Dar vienas dalykas. Kai buvo kalbama apie duomenų profiliavimą, aš dariau prieš dviejus metus parlamente pranešimą šią temą ir tada rekomendavau, kad reikia pasižiūrėti, ar tie dalykai yra teisėti to nebuvo padaryta, bet aš manau, kad profiliavimas yra neefektyvus ir diskriminacinis. Ir praktiškai tik apsunkina bendradarbiavimą su policijos tyrėjais. Tai nesusiję, aišku, yra su sekimu pasinaudojant žvalgybos duomenimis. Yra e, duomenų profiliavimas baudžiamaisiais tikslais, kuris yra naudingas. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti. Mano šalyje šiuo metu vyksta tyrimas 2005 e, m. Liepos mėnesį Londone vykusių sprogdinimų ir dabar bandoma išsiaiškinti, kiek saugumo tarnybos žinojo, kiek informacijos turėjo iki tol, kol įvyko tie sprogimai ir ar jos turėjo informaciją, kad galbūt būtų galėję veikti ir tų sprogimų galbūt nebūtų buvę. Ir noriu pasakyti, kad saugumo tarnybos turi bendradarbiauti su policija jos veikia atskirai ir tai tik sukelia labai daug problemų. Ačiū, mes tikrai jau e, viršėjame savo posėdžio laiką ir prašau visų kalbėti trumpai, ponia Morvai. E, Ačiū. Aš tikrai džiaugiuosi tuo, kad ryškėja formuojasi naujas požiūris į kovą su terorizmu. Ir taip pat ryškėja štai kas. Vien todėl, kad policija, vyriausybė kišasi į privačių žmonių į privatų žmonių gyvenimą, bando viską stebėti ir kontroliuoti, vis dėlto nepadeda veiksmingai kovoti su terorizmu. Taigi, tam paaišku, kad kuo labiau kišiesi į žmonių gyvenimą, kuo labiau pažydinėjamas žmonių e, teisės, tai nebūtinai reiškia, kad kovos su terorizmu rezultatai bus geresni. Veiksmingiausia strategija būtų patraukti karius iš Irako, mūsų karius iš Irako ir Afganistano ir aš tai rekomenduoju savo valstybei. Vengrų kariai turėtų būti sugražinti, jie, ten, jie neturi ką veikti tose šalise. Jūs taip pat kalbate apie e, didelio masto pavojų. Kas konkrečiai tai yra, kalbant apie teisės įstatymų taikymą? Juk išnaudojama pati terorizmo baime ir sukūriamos galimybės tam tikroms įtakingoms grupėms, taip pat e, vyriausybėms užsipulti tam tikras jėgas. Todėl aš rekomenduočiau Libe komitetui bei ES sukurti konsultacinę instituciją. Gal, ponia Intelt, galėtumėte apie tai uh, pakalbėti savo priedę prie savo dokumento. Tai galėtų būti teisinė institucija, kuri analizuotų visus ES veiksmus ir, ir įstatymus uh, kovos su terorizmu srityje. Pavyzdžiui, Vengrijoje, kaip minėjau, buvo paskaltas įstatymas dėl žmonių potencialiai susijusių su terorizmu. Tie žmonės gali būti suimti, juos galima stebėti, apklausti. Manau, kad tai yra nepriimtina demokratiškoje valstybėje, kurioje uh, viešpatauja įstatymo viršenybė. Taip pat labai norėčiau, kad būtų sukurta nepriklausomų teisininkų e, darbo grupė, kuris stebėtų, kaip įgyvendinamos kovos su terorizmu įstatymuose numatytos procedūros. Pavyzdžiui, Vengrijoje tik tai vienu atveju vyksta baudžiamasis persekiojimas e, prieš taip vadinamą Huniją grupuotę tai susijęs su korupcija ekonomikos srityje, tai, tai aišku, viskas buvo susiję ir su politikos sritimi. E, tai grupuotį vadovavo Irži Budohazi, vienas iš žymiausių parlamente nesančios opozicijos atstovų. Įdomiausia yra tai, kad dabar jam paskaltas baudžiamasis persekiojimas dėl terorizmo. Jis yra kalėjime laikomas baisiomis sąlygomis. Ir manau, kad dabar atėjo laikas kažką daryti. Galbūt apie tai galėtumėte pakalbėti savo pranešime, kalbėti apie nepriklausomą teisininkų instituciją darbo grupę ar struktūrą, kuri vertintų tai, kas vyksta valstybėse narėse. Pavyzdžiui, ta grupė galėtų domėtis, e, kaip, kaip, tas, kaip ta byla svarstoma Vengrijoje, ką daro teisėsaugos institucijos, ta nepriklausoma struktūra galėtų aiškintis, ar tikrai žmonėms užtikrinama teisė į besšališką teismą. Komisijos atstovas ponas Siferis norėtų pasisakyti galbūt keletą minučių prieš išklausant ponios Intfeld uh, e, išvadų. Thank you, Chairman. Uh, many thanks for this possibility to... Ačiū. Dėkoju už galimybę pasidalinti pirmaisiais įspūdžiais reakciją į šį dokumentą. Aš išklausiau e, išsakytus argumentus ir mes visiškai suprantame, kalbu komisijos vardu, apie demokratinės kontrolės priežiūros svarbą, taip pat, kaip, žinome, kaip svarbu yra užtikrinti racionalius sprendimus, pasitelkiant ekspertus, vertinimo studijas, viską suprantu, bet noriu išsakyti du pastebėjimus mūsų vardu. Komisijos pristatytas komunikatas, kuris pasirodė praėjusiu metu, metų Liepos mėnesį, yra politinio vertinimo dokumentas, ten taip ir pasakyta. Tai nėra techninio pobūdžio dokumentas, e, vertinant tai, kas pasiekta vykdant ES kovos su terorizmu strategiją, kurią valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino 2005-aisiais. Ir e, ponia Malstrom tai jau pristatinėjo ir buvo aiškiai pasakyta, kad ta strategija dar galioja. Ji taip pat savo pasisakymę e, minėjo, kad pasirodys dar papildomas e, komunikatas saugumo klausimais lapkričio mėnesį ir kad Taip pat ji priims politinį sprendimą e, šiais klausimais. Toliau, techninio vertinimo studijos galimybę mes svarstėme, rengdami politinį komunikatą. Tačiau techninio, išsamaus techninio vertinimo studijos yra labai sudėtingos. Sudėtinga tokius dokumentus pareikšti, parengti. Ir nors jūs bandote gilintis į, į tuos klausimus, mes žinome, kad labai sunku tokį dokumentą parengti ir neaišku, kokio rezultato tikėtis ir paaiškinsiu, kodėl. Kova su terorizmu yra nuolatos besikeičiantis reiškinys. Priemonės e, įdėktos praeitie nebūtinai bus aktualios ateityje, pavyzdžiui, oro krovinių, oro gabenamų krovinių saugumas. Toliau, ES kovos su terorizmu strategija tik papildo nacionalinę politiką, nes nacionalinė politika yra svarbiausias e, veiksmų rinkinys šioje srityje. Kaip padidinti ES mastų dėgiamų priemonių poveikį, kokių priemonių įmamasi nacionaliniu mastu, kokiais parametrais remiantis reikia įve, įvertinti bendrą nacionalinių ir europinių strategijų poveikį pastaraisiais metais. Ar, ar buvo kažkokių išpolių pastaraisiais metais? Sunku parengti kažkokius patikimus universalius parametrus. Galiausiai kaip apibriežti kovos su terorizmu priemonės. E, Graštai vertinant yra labai nedaug tokių priemonių, nes daugelis priemonių yra daugelypio pritaikymo. Pavyzdžiui, policijos bendradarbiavimo srityje. E, ta politika susijusi ir su kitomis švietimo, kitomis sritimis. Taip pat sunku vertinti administracinę naštą ir išsiaiškinti kokią dalį kaštų priskirti kovos terorizmų politikai ir kur prasideda politikų atsakomybė. E, komisija pasisako už teminį požiūrį, tai yra paralel, mes paraleliame komunikate, kuris pasirodė Liepos mėnesį, kalba, kalbėjome apie e, informacijos pasikeitimą. Toks požiūris leidžia matyti viską, bet, bet tai nėra pernelik išmėtytas, per, ne, neapime per daug stra, sričių. Ir taip pat, pavyzdžiui, šiandien po pietų kalbėsime apie prekursorius ir bandome vėlgi parengti analizę ir išsiaiškinti, kiek ilgos atmės laikotarpis tos priemonės kainuos. Ačiū. Heard... Ačiū. Kadangi šįryt išklausime vengrų ministro, mes suprantam, kad pirmininkaujantį šalis turbūt e, nenori dabar pasisakyti. Ar sutinkat? Tada suteiksiu žodį poniai Intvelt. Aš žinau, kad bus sudėtinga, bet žinau, kad e, jūs padarysit viską, kad galite, kad apibendrintumėt tai, ką šiandien išklausėme. You, Chair, sake, not... Trumpumo labui neapibendrinsiu to, kas pasakyta, nes didžioji dalis esančiųjų čia girdėjo. Porą tik pastabų. Komisijai noriu šitą pasakyti įdomu atkreipti dėmesį į tai, kaip mes pradedame diskutuoti kovos su terorizmu politikas praeitį. Bet dabar pamažu pereiname prie ateities perspektyvos. Ir aš norėčiau pabrėžti visiems kolegoms, kad kol kas mes kalbame apie praeities vertinimą, o ne naujos strategijos kūrimą. Tai bus kitas žingsnis. Kol kas mes vertiname tai, kas buvo padaryta. Antras dalykas, kaip ponė Jimenez teisingai pastebėjo, nereikia ideologinės diskusijos, nors aš neturiu nieko prieš ideologiją, bet didžioji dalis diskusijų pasaraisiais dešimt metų vyko vadovaujantis prielaidomis. Kartais gana e, drąsiomis, nepagristomis prielaidomis. Ir manau, kad šio darbo tikslas yra pirmą kartą rasti faktų E, visi pasisakymai, kuriuos šiandien girdėjome, pažiūrėjau, kai ministras kalbėjo, kad reikia nedelsiant sukurti Europos keliaivių domenų apsaugos registrą, kad žinotume, kas įskrenda Europą, kas iš jos išskrenda. Aš manau, kad tai yra tik tai tam tikra nepagrista prielaida. Kokie įrodymai, kokie faktai rodo, kad to reikia. Gal aš klystu, bet pasirasuosius dešimt metų nei vienas mūsų prašymas gauti įrodymų nebuvo patenkintas. Ir galiausiai Europos komisija. Atsiprašau, bet aš iš esmės nesutinku su jūsų pareiškimu. Jeigu jūs sakote, kad yra beveik neįmanoma pademonstruoti šių politikų veiksmingumą, tai atleiskit, bet lygiai taip pat būtų galima pasakyti, kad kovos su terorizmu strategija yra e, vis dar galiojanti, todėl mes ją ir toliau tęsime. Kokiu pagrindu, taip galime sakyti? Mes visą laiką sak, girdime teiginius, kad kova su terorizmu yra būtina, kad tokia politika reikalinga, gal taip ir, tai ir tiesa, ir labai didelė dalimi. Ir aš galiu pasakyti, kad labai daugelį sričių teisės aktų kuriejai ir vykdytojai sako, kad mums reikia naujo geležinkelio ir tilto, būtinai. Negalim įrodyti, kad reikia, bet mumis pasitikėkit, nes mes esam valdžia. Atsiprašau, bet jūs turėtume dirbti pagryščiau. Ir savo darbinėme dokumente aš išdėščiau labai ilgą konkrečių klausimų sąrašą, kuriuos galima atsakyti. Jeigu jų nebus galima atsakyti Europos komisijai, tai tada teikit pasiūlymus. Sakote, kad jūsų dokumentas yra politinis pasiekimų vertinimas, bet būtent tai jis nėra. Jūs įvertinate tai, kas nuspręsta, kokios priemonės buvo priimtos. Jūs net nevertinate, kaip jos buvo įgyvendintos, nes tai yra kitas klausimas, kurio aš net neliečiu savo dokumente. Turiu galvoje priemonių, kurios buvo priim, nereptai primestos mums įgyvendinimas apgailėtina. Daugelis valstybių narių net neįgyvendina tų priemonių, kurias būtina įgyvendinti. Jūs neįvertinote to, kas buvo padaryta. Jūsų dokumento pagrindų mes negalime suprasti, ar šiandien gyvenam saugiau negu prieš dešimt metų. Teisingai sakote, kad labai sunku yra nustatyti objektyvius parametrus, bet pabandyti reikia. Mesgi gyvename demokratijoje. Šiandien diskutuojame apie demokratijos ir pagrindinių laisvių apsaugą. Tai yra mūsų diskusijų esmė. Jeigu daugiau demokratiją nebetikime, jeigu demokratinė parlamentinė kontrolė nebetikime, atskaitomybė, skaidrumu, tai tada galim visi skirstytis namo. Jeigu mes taikysime priemonės, kurios labai brangiai kainuoja, ir leiskit man čia būti cinikė, tai atsiras žmonių, kurie pasipelnys iš tų priemonių. Daug kas uždirbs, čia yra visa industrija, kuri yra e, suinteresuota uždirbti iš to. Aš nesu prieš žmonių galimybės užsidirbti, bet kieno pinigus mes leidžiame ir kieno laisvės mes ribojame. Ir jeigu komisija to negali patvirtinti, tai tada jo reikia jokių priemonių parlamente be priiminėti. Baigdamas jūs sakėte, kad yra sunku atskirti kovos su terorizmu politiką nuo kitų politikų, nes dauguma priemonių yra daugia tikslės. Aš iš esmės su tuo nesutinku. Dauguma priemonių yra pagrindžiamos tuo, kad reikia kovoti su terorizmu. Ir tada, bėgant laikui, jūs sukūrite įgaliojimus valstybės administracijoms, kurioje nėra niekiek susijęs su kova su terorizmu. Aš galėčiau paminėti porą priemonių, kurias išanalizavau labiau negu kitas, kur aiškiai sakoma, kad kova su terorizmu yra labai e, kad tų priemonių naudingumas kovojant su terorizmu yra labai menkas ir labai daug yra priimama dokumentų, kurie nėra nesusiję su terorizmu. Ir būtent apie tai mes turėtume konkrečiai kalbėti, nes kalbame apie piliečių teisės, apie saugumą ir pinigus. Todėl mes esame atsakingi piliečio akivaizdoje, kad paaiškintume, ką darome. Todėl aš tikiuosi, kad Europos komisija bendradarbiaus su Europos parlamentu nes e, visi kolegos čia e, buvo nusiteikę bendradarbiauti ir galėsim pateikti kruopštų e, kovos su terorizmu pastangų įvertinimą. You, Intveld, quite... Dėkoju, ponė Intveld. Iš tiesų labai aršiai pasisakėte. Deja, mūsų diskusijų laikas baigėsi. Pirmininkaujantis dėkoja vertėjam. Dėkoju visiems posėdžio dalyviai. Darbą tęsime trečią valandą.